Ja, ich darf äh, nun in die eigentliche Tag. Dabar pereikime prie mūsų darbotvarkės. Mes šiek tiek pakeitėme darbotvarkę. Ar galiu laikyti, kad pritarėte darbotvarkės pakeitimams? Kalbant apie vertimą, norėčiau pasakyti, kad e, taip pat mūsų posėdis bus transliuojamas internetu Tikiuosi, kad niekas tam neprieštaraujate. Tuomet pereisime prie darbo posėdžio protokolo tvirtinimo. Ar turite pastabų? Jeigu ne, tuomet tvirtiname posėdžio protokolą ir pereiname prie skubių klausimų. Nuo 9 iki 11 klausimo šiuos klausimus varstysime kartu. Ir pirmiausia, norėčiau dabar kreiptis į pranešėją. Galite mums paaiškinti, kaip mums elgtis šiais klausimais. Mums reikėtų išgirsti paaiškinimus. Būtent turime parlamento pranešimą ir manau, jog dabar geriausia būtų suteikti žodį Monikai Makovei. Prašau. Thank you, Chair. Ačiū pirmininkė. Balsavimas vyko gegužės mėnesį ir kartu su koordinatoriais nusprendėme paimti gegužės 9 dieną plenarnėje sesijoje patvirtintus pranešimus kaip pagrindą mūsų ataskaitai. Taigi kitas mūsų procedūrinis žingsnis bus parengti pakeitimus. Pakeitimams numatytas galutinis terminas yra rugsėjo 6. Tačiau, kaip esu rašęs elektroniniuose laiškuose kolegoms, išsiųsiu savo pakeitimų projektus visiems likus trims dienoms iki galutinės numatytos datos, tam, kad galėtumėte matyti, ko siekiu ir taip pat, kad galėtume išvengti kolegų pasikartojančių pakeitimų teikimo. Taip yra dėl to, kad agentūroms reikia tam tikro laiko tam, kad jos galėtų pakoreguoti ir pradėti gyvendinti kai kurias priemonės. Ir kad galėtų išspręsti tam tikras problemas, dėl kurių buvo atidėti tam tikri klausimai. Taigi reikia tam tikro laiko, kad būtų galima gyvendinti priemonės. Ir todėl elgsimės tokia tvarka. Taip pat norėčiau pasakyti, kad šešėlinių pranešėjų susitikimas vyks rugsėjo 5 dieną, likus dienai iki galutinio termino pakeitimams pateikti, tačiau, kaip jau sakiau, visi gausite pakeitimus rugsėjo 2 arba 4 dienomis. Iki to laiko galėčiau Jums pasakyti, kad mes glaužiai bendradarbiaujame su agentūromis su EFSA ir EMA direktoriais aptariau veiksmų programų projektus, taip pat galimas priemonės, kurių jie galėtų imtis tam, kad būtų galima išvengti interesų konflikto. Ir mes taip pat pasinaudosime ESBO gairėmis dėl interesų konflikto. Pavyzdžiui, EFSA atveju. Pati EFSA užsakė ataskaitą dėl to, kaip reikėtų užtikrinti mokslinio darbo nepriklausomumą nuo pramonės. Taigi ir vėl tai yra su konfliktų interesų susijęs klausimas. Mes tikrai esame pasirengę ir pasiryžę tai daryti. Ir manau, jog visos šios priemonės galės būti įgyvendintos. Ir manau, kad šio įgyvendinimo pradžia tikrai bus man teigiamas dalykas ir aš būsiu pasirengusi patvirtinti biudžetą. Kaip jau sakiau, agentūros atsiūs galutinius rezultatus iki rūpjūčio vidurio ir aš taip pat vėliau su jumis pasidalinsiu šiais dokumentais, kuriuos gausiu iš agentūrų rūpjūčio viduryje. Aš taip pat diskutavau su valdybų pirmininkais, su aplinkos agentūros ir maisto saugos tarnybos pirmininkais. Kaip žinote, e, kai kurie atsistatydino dėl interesų konflikto. Aš taip pat kalbėjausi su komisijos nariu dalį, su Europos maisto saugos tarnyba susijusiais klausimais. Ir kai kurie iš dalykų, kuriuos su juo aptarinėjau, taip pat bus pateikti darbinėme dokumente. Taip pat diskutavau ir su komisijos nariu Potočniku dėl aplinkos agentūros. Iš komisijos gavau elektroninį laišką dėl to, kokių priemonių jie prašė aplinkos agentūrą, kad ji imtųsi. Ir aš toliau tęsiu susirašinėjimą su visomis šiomis agentūromis. Uh, Kaip jau sakiau, mes kartu su agentūromis bendradarbiausime, toliau dirbsime šiais klausimais ir norėčiau Jūs dar kartą patikinti, kad ketinu tikrai remti šias agentūras, spręsti problemas, netgi jei agentūroms nepavyks visiškai išspręsti šių problemų iki rūpjūčio pabaigos stebėsiu, kaip šie klausimai yra sprendžiami ataskaitose per ateinančius metus kartu su Envi komitetu. Taigi, tiek būtų. Tikriausiai yra dar daug norinčių pasisakyti. Ačiū. Ja, vielen Dank an die Berichterstatterin. Ich möchte die Gelegenheit an der Stelle. Dėkoju poniai Makovei. Pasinaudodamas progą noriu paminėti kai ką, kas yra svarbu biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrai. Tai yra ta priemonė, kurią Europos parlamentas turi naudotis labai atsakingai. Turime į visus argumentus atsargiai pažvelgti ir biudžeto kontrolės komitetas atidžiai stebėjo agentūrų veiklą, politinių frakcijų nuomonės išsiskyrė. Vieni sako, kad reikia atidėti šį klausimą, kiti sako, kad to nereikia. Bet Parlamento plenarinė sesija yra aukščiausia institucija ir ponios Makovei pranešimas buvo patvirtintas. Taigi buvo pasikeista taip pat laiškais ir diskusijos tęsiasi. Ponas Hasas su manimi aptarė šį klausimą ir taip pat nori organizuoti du klausimų svarstymus. Mūsų biudžeto kontrolės komitetas turi aiškiai žinoti savo pareigas ir galbūt ne čia, o kitur reikėtų pasvarstyti, kaip elgtis toliau. Kaipgi mes galime įgyvendinti tą savo pareigas ir kokios tos pareigos yra. Taip pat reikia dirbti kartu su biudžeto komitetu. Septintasis priedas būtent įvardina tas mūsų pareigas. Gavome laiškus iš Juto Haug ir iš panios ir pane Makovei siuntė paklausimus. Taigi, metas veikti. Iš esmės, galima sakyti, kad viskas priklauso nuo politinių frakcijų ir kad šis pranešimas yra parlamentinis, o ne individualus pranešimas. Tai yra politinio proceso dalis. Pranešėja ar pranešėjas turi bendradarbiauti su komitetu, šešėliniais pranešėjais ir tuomet, remdamasi įgaliojimais, parengti pranešimą. O dabar klausiu, ar turėtumėte klausimų. Aš kaip komiteto pirmininkas manau, kad čia biudžeto kontrolės komitete galime pasakyti, kad glaudžiai bendradarbiauja šešėliniai pranešėjai, pagrindinė pranešėja ir komitetas – ir parlamento nariai negali veikti šiuo atveju individualiai. Taigi, tokia yra standartinė parlamento procedūra. Taip aš ją įvertinčiau. Ir jeigu kiti elgsis taip, kaip ponia Hauk, jeigu pateiksite klausimų tiesiai agentūroms, tuomet tikrai parlamentui bus dar sunkiau pasiekti tuos užsibrieštus tikslus. Taigi būtina rasti būdą kaip galima būtų baigti šią diskusiją dėl agentūrų. Ir jums, kaip pranešėjai, siūlyčiau atsižvelgti į modus operandi ir bendradarbiauti su šešėliniais pranešėjais, jeigu pranešėjas dirba gerai, tuomet sugeba įtikinti šešėlinius pranešėjus ir yra pasiekiamas kompromisas. Turbūt tie, kurie čia esate ne pirmą kadenciją, žinote, kad parlamentas yra tuo stipresnis, kuo labiau pavyksta susitarti ir pasiekti kompromiso. Taigi, atsižvelkite į tai, teikdami pasiūlymus pakeitimams. Manau, kad per artimiausius mėnesius nėra labai daug norinčių ir toliau diskutuoti šiuo klausimu ar vienaip ar kitaip galėtų ir turėtų elgtis atskiri individai, parlamento nariai, kokios darbo tvarkos reikėtų laikytis ir panašiai. Tikrai tokie veiksmai stebina kai kuriuos pirmininkus, narius, o dabar Matau, kad turime norinčiųjų pasisakyti sąrašą. Dabar žodis poniui Hebrandi. Taip, pirmininkė. Prašau žodžio, nes turėčiau techninio pobūdžio klausimą pranešėjai. Ji kalbėjo apie darbinį dokumentą, kurį yra parengusi. Bet aš Nelabai suprantu, apie kokį dokumentą eina kalba. Galbūt prieš pradėdami užduoti konkretesnius klausimus, galbūt išteiškinkime, apie kokį darbinį dokumentą kalbėjo pranešėja. Pirmininkas. Daug, matau, yra norinčių pasisakyti. Ponas Gaja, toliau kalbės, prašom. Dėkuoju, pirmininkė. Dėl ponios Makovėjai pranešimo. Ilgai diskutavome ir tikrai balsavimą galima įvardinti kaip kontroversišką. Galiu kalbėti visos savo politinės frakcijos vardu, kad mes šiek tiek, um, mus šiek tiek neramina ta kryptis, kuria einama. Dėl formalių procedūrų esame susirūpinę tuo, ką daro pranešėja. Parlamento įsipareigojimai agentūrų klausimų buvo konkrečiai įvardinti ir patvirtinti balsavimu. Galbūt galėtų pranešėja pakomentuoti, ką gali daryti agentūra po to, kai buvo plenarinės parlamento sesijoje priimtas sprendimas gegužės mėnesį. Taigi kaip agentūros turėtų dirbti ir kaip turėtų atsižvelgti į priimtas pastabas parlamente. Turėtumėme prašyti tokių preliminarių galbūt atsakymų, negalime spausti ir norėti neįmanomų dalykų iš agentūrų. Taigi toks mano būtų pasiūlymas. Poniai Makovėjai ir poniai Hebrandai. Mes galime tikėtis, kad agentūros, kurios buvo taip kritikuojamos, biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros metu negalime Jeigu norime, kad jos atsižvelgtų į mūsų kritiką, turime veikti iš vien visų politinių frakcijų lygių. Taigi klausimas kyla štai koks. Nereikėtų dar labiau didinti kliūčių agentūroms. Atsižvelkime į tai, kas buvo pasiekta plenarinėje sesijoje, remkimės būtent tuo. Bet atrodo, kad kai kurie asmenys žengia dar toliau ir neatsižvelgia į tuos plenarinės sesijos rezultatus. Kyla tuomet sažiningumo agentūrų, sažiningumo klausimas. Taigi, ar mes nedarome tokių kliučių ir nenorime ir nebandome pasiekti, kad agentūros įsipareigotų per daug ir nebūtų įsipareigojimų, kai žinome, kad agentūros tų įsipareigojimų negalės įgyvendinti. Taigi ties agentūros, kurios bus pasiryžę atsakyti į parlamento klausimus, bus. būtent užsijėmusios šią veiklą. Būtina užtikrinti, kad agentūros tinkamai naudotų lėšas, būtina prižiūrėti šią sritį ir stebėti veiksmų programas. Būtent tą siūlė pranešėja ponia Makovei ir jos būtent paskutinioji pastaba tą implikuoja. Taigi galima kelti klausimą, ar agentūra turi vykdyti jai priskirtą veiklą ir jinai turi atsakinėti į mūsų užduotus klausimus dėl biudžeto įvykdymo. Galbūt kolegos dirbantis, glaudžiau dirbantis agentūromis galėtų susidaryti tokį bendresnį vaizdą ir pakomentuoti. Jeigu čia turėtumėme agentūrų atstovų, galėtumėme išklausyti jų nuomonės šiuo klausimu. Ką jie galvoja dėl mandato agentūroms. Taigi pranešėjai noriu užduoti aišku klausimą, koks yra jūsų tikslas, kokia kryptimi jūs norite eiti būtent tokį pateikdama pranešimą. Ar jūs iš ties norite patvirtinti biudžeto įvykdymą, biudžeto įvykdymą agentūroms ar ne? Um, ik heb, ik heb goed naar Jens Geier. Kitas kalbėtojas, ponas Teis, ačiū pirmininkė. Labai atidžiai klausiausi prieš tai kalbėjusio kalbėtojo ir sutinku su juo, manau, kad mes, mes turime teisę klausti daug e, klausimų agentūrų, ypač kai tai yra susijęs su interesų konfliktais. Svarbu, kad agentūros priimtų tinkamus sprendimus e, maisto saugos ir aplinkos saugos e, srityse. Manau, kad biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūra galėtume pasinaudoti e, siekdami užtikrinti mm, e, geresnę agentūrų veiklą. Mano frakcija norėtų e, atidėti biudžeto patvirtinimo procedūrą. EFSA, het geneesmiddelenagentschap. Mes norime sulaukti e, auditorumų e, ataskaitos, kadangi jie rengia e, ataskaitą apie interesų konfliktus, kalbant apie skrydžius, apie oro keliones susijusias su EFSA ir EMA agentūromis. Gegužės 9 dieną Audito rūmai paskelbė dokumentą susijusiu su visomis e, keturiomis šiomis agentūromis ir mano nuomonė mes turėtume pasitikėti aptarti su pranešėju ir su šešėliniu pranešėju ir išgirsti jų pastabas. Žinau, kad auditorių rūmai nenori pateikti išvadų iš, iš anksto, ypač jei jos dar nėra paskelbtos visomis kalbomis. Bet galbūt galėtume gauti, bet galėtume pasiekti panašų sutarimą su audito e, rūmais. Manau, kad svarbu žinoti, kokia yra audito rūmų nuomonė apie interesų konfliktus, e, šiuose agentūrose, kalbant apie biudžeto patvirtinimo procedūrą. Man atrodo, kad reikia imtis daugelio iniciatyvų interesų konfliktų srityje. Vienas, viena tokių iniciatyvų būtų kreiptis į komisiją. Komisija turi mums pasakyti, kaip teisinėje sistemoje reikėtų apibriežti interesų konfliktus, nes uh, tokios sistemos e, agentūroms, šioms dviems agentūroms ir apskritai agentūroms mes neturime. Neturi... O pagrindu būtų galima laikyti ESBO e, rekomendacijas. Kalbant apie mūsų darbą, manau, kad turėtume bendradarbiauti su agentūrų vadovybė ir nuspręsti, kokia turėtų būti mūsų darbo kryptis. Turėtume e, siekti tvaraus bendradarbiavimo reikiamą kryptimi. Jeigu šis klausimas nebus išspręstas iki spalio, galbūt šis klausimas nebus išspręstas iki spalio, tačiau jeigu pradėtume dirbti jau dabar e, ir parengtume e, pranešimo projektą rugsėjį, tuomet e, vidutinės trukmės ir ilgalaikio bendradarbiavimo planą galėtume turėti jau spalio mėnesį ir tuomet remdamėsi ankstesniais susitarimais žinotume, ar mūsų darbas vyksta tinkama linkme. Mm agentūros yra geranoriškai e, nusiteikę, jų vadovybė nori bendradarbiauti. Todėl manau, kad turėtume pasinaudoti proga. Kalbant apie aplinkos apsaugos agentūrą, padėtis yra visiškai kitokia. Apie tai buvo, tai buvo jau minėta ir plenarinėje sesijoje. Manau, kad buvo padaryta tam tikrų klaidų dirbant su aplinkos apsaugos agentūra. Nežinau, kaip buvo su e, viešųjų pirkimų procedūromis. E, eh, ik heb de indruk dat we naar het milieuagentschap. E, ža, ža, ža, žaliojo uždangalo įsigijimo proce, procese, nežinau, ar buvo. E, e, teisingos, atviros tos viešųjų pirkimų procedūros. Tikiuosi, kad pranešėja ir šešėlinis pranešėjas su, su, susitars dėl bendros nuomonės ir, ir galėsime parengti e, bendradarbiavimo su šiomis dviemis agentūromis e, planą. Ačiū. Ačiū ponai Stas. E, norėčiau tik tai patikinti, kad nesudarytų blogas įspūdis, e, kas yra šio komiteto pirmininkas. Visų pirma, kalbant apie specialiąją e, auditorumo ataskaitą, apie interesų konfliktą, taip jį kol kas dar nėra parengta. Norėčiau atkreipti dėmesį į komiteto narių dėmesį, kad yra parengtas ataskaitos projektas, kurį galima pažiūrėti. Und ihn im Namen des Ausschusses. Vykstant parlamentiniams diskusijom, mūsų, mūsų komiteto vardu paklausiau audito rūmų pirmininko paprašiau pateikti tas išvadas kiek galima greičiau. Ir tos ataskaitos aš jau prašiau, taigi tai nėra tinkama kritika šiuo atveju. Deja, e, ataskaitos dar pats nemačiau ir ataskaitos auditorumai dar nepateikė. Dar viena pastaba būtų, kaip iš tiesų elgtis su tomis ataskaitomis, kurių mes dar nematėme, su ar yra kokių nors e, taisyklių ar nuostatų, kaip vis dėlto reikėtų elgtis tokiu atveju, kai kalbama apie išvadas ir ataskaitas, kurios dar nėra pateiktos, tarkim, iš audito rūmo ar audito rūmų pirmininko. Man įdomu, kodėl tokios ataskaitos yra naudojamos kaip politinės priemonės. Uh, akivaizdu, kad kaip komiteto pirmininkas galiu tik tai jūs patikinti, kad galime diskutuoti, aptarti tik tai tokias ataskaitas, kurios buvo pateiktos iš audito rūmų. Audito rūmai, žinoma, yra labai neprisie, jie turi savo nuostatus ir ataskaitas teikia tik tai tuo met, kai pagal savo nustatytą darbo tvarką. Žinoma, aš būtinai paklausiu dar kartą auditorumų pirmininko, kada tą ataskaitą bus galima gauti. Uh, Tačiau man buvo pasakyta, kad kai tik ji bus parengta, aš ją ir gaus. Tačiau manau, kad nėra tikslo um, spėlioti, kada ji bus parengta. Remiantis plenarinėje sesijoje primtų sprendimu, gal, Būt reikėtų nustatyti tam tikrą tvarką, kaip turėtų būti bi tvirtinamas biudžeto įvykdymas, e, agentūrų biudžeto įvykdymas. Ateityje mes turėsime biudžeto įvykdymo ataskaitas ir galėsime jas aptarti. O dabar klausimas yra, ką mes turėtume daryti su tomis ataskaitomis, kurias jau turime ar mes galime patvirtinti jas ar ne. Tačiau remiantis turimais faktais, jeigu galime tvirtinti tas, tuos biudžetus, tai mes tą ir padarysime. Ir jei patvirtinus biudžetus gruo, spalį, lakrytį ar gruodį paaiškės nauji faktai ir pasikeis padėtis, tuomet parlamentas į tai galės atsižvelgti busimoje biudžeto tvirtinimo procedūroje. Todėl labai svarbu, tą yra labai svarbu suprasti šioje diskusijoje. E, kalbant apie e, sekret, kritiką e, sekretariatui ir pirmininkui, jeigu išsakote tokią kritiką, tuomet pagryskite ją kuo jūs remiatės ir pateikite pasiūlymų, kaip aš galėčiau spręsti tokias problemas. Taigi, kaip jau minėjau, iš audito rūmų ataskaitos prašiau, bet dar ji nėra parengta. Ir kai tik ji bus parengta, auditorumai pateiks tą ataskaitą ir tik tuomet mes galėsime diskutuoti apie ataskaitą, kuri jau egzistuoja, kuri yra, o negalime aptarinėti dar nesamos ataskaitos. Ataskaitos projektas, kaip minėjau, jau yra parengtas ir tai yra audito rūmų e, pareiga, atsakomybė. Taigi mes galėsime diskutuoti, argumentuotai diskutuoti tik tuomet, kai turėsime ataskaitą prieš savo akis, o jeigu ji nebus parengta laiku, tai yra prieš biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūras, Tuomet galėsime aptarti tas ataskaitas, kai bus ki vykdoma kita biudžeto tvirtinimo procedūra. Na, mes norėtume glaudžiau bendradarbiauti su audito rūmais. Kaip jau minėjote, to nebus e, vasara. Tačiau iki vasaros, atsiprašau, bet dabar jau yra vasara. Ir Pirminės diskusijos bus jau rugsėjai. Mums turbūt nėra neįprasta paprašyti auditorumų šiek tiek paskubėti. Tai yra glaudaus bendradarbiavimo dalis, tam, kad gautume mums reikiamą informaciją, kad galėtume dirbti geriau. Tai tik to aš prašau jūsų pirmininkė. Tai nebuvo tikrai kritika skirta sekretoriatui ar jums. Man tik įdomu, ar galėtume papra... labai mandagiai paprašyti auditorumų paskubėti, pagreitinti procesą, kad rudenį jau galėtume e, patvirtinti šios biudžetus. Ačiū, kaip jau minėjau, komiteto vardu paprašiau e, e, audito rūmų pateikti šią ataskaitą kiek galima greičiau ir audito rūmų pirmininkas pasakė, kad ją bus e, galima gauti ne anksčiau, nei tik pasibaigus vasarai. Taigi, kaip jau sakiau, galėsime ją aptarti tik tuomet šią ataskaitą, kai ją turėsime, tuomet galėsime padaryti savo išvadas ir turėsime galimybę paklausti įvairių klausimų ir išsiaiškinti visus mums rūpimus klausimus, kadangi šioje ataskaitoje bus įtrauktos visos agentūros. Ir mums reikėtų ta, to nepamiršti, rengiant mūsų komiteto nuomonę. Kaip jau minėjau, yra gan ilgas e, kalbėti norinčių asmenų sąrašas. Pon, poras Gebrandy, e, ponas Tais ir dar kiti. Dabar ponas Gaja. Nesu tikras, ar yra kokios agentūros atstovaujama šios dienos, e, šios dienos posėdyje. E, dabar pirmiausia paklausysime ponios Makoviai. Galbūt turėčiau pas, pasakyti pabaigoje, bet dabar keletą žodžių taip pat pridursiu. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad mano sprendimas atidėti biudžeto tvirtinimą nėra politinis klausimas. Tai yra profesionaliai priimta išvada. Žmonės, kai kalba apie politinius klausimus susijusius su biudžeto tvirtinimu, E, tai noriu pasakyti, kad taip nėra, tai tikrai nėra politiniai klausimai, e, ypač kalbant apie konf interesų konfliktus, kuriuos mes norime išspręsti e, piliečių ir agentūrų naudai. Tuomet po balsavimo plenarinėje sesijoje aš būtent tai ir padariau ir nenoriu jo aptarinėti nenoriu klausimą aptar, aptarnėti iš anksto. E, toks buvo, tokie buvo balsavimo rezultatai ir remkimės jais. Manau, kad taip yra geriau ir kad taip mes turėtume dirbti su agentūromis. Nemanau, kad turėtume laukti iki rudens. Aš ir toliau dirbu su agentūromis, bendradarbiauju su jomis. Ir, ir ne, mes rengėme šios ponos tais e, vadinamus planus, e, bendradarbiavimui su EMA ir EFSA. Ir pavyzdžiui, su EMA direktoriumi praleidau keturias valandas aptardama įvairias priemonės ir išsiaiškindamasi, kas yra naudinga ir mes tikrai e, nuoširdžiai ir gerai padiskutavome. Taip pat bendradarbiavau ir su EFSA direktoriumi. Abi šios agentūros, mano nuomonė, nori pradėti įgyvendinti kai kurias priemonės, kuriamis būtų siekiama išvengti interesų konflikto. Ir jo agentūros nesiskundžia. Man tai iš tiesų buvo gan didelis surprizas, kad jos nesiskundžia tuo. Uh, Kai kurie kolegos skundėsi. Kaip, ir, kaip jau minėjau, kalbėjau su šių agentūrų vadovybė, valdybų, valdybomis ir jos iš tiesų e, pritarė šiems pakeitimams ir norėjo juos įgyvendinti. Kalbant apie poną Geir, kuris žino atsakymą, kokia yra mano darbo kryptis, ko aš juos siekiu. Jūs, manau, jūsų klausimas buvo, e, ar aš noriu patvirtinti tuos biudžetus. Aš jau paskutinėme koordinatorių posėdėje sakiau ir elektroniniuose laiškuose sakiau, rašiau, kad noriu patvirtinti biudžetus. Ir tą sakiau ir pradžioje, ir dar kartą pasakysiu. Tik su sąlyga, kad iki rūpjūčio vidurio agentūros pradės įgyvendinti priemonės, kurios turi būti įgyvendinamos siekiant išvengti interesų konfliktų. Toks būtų mano atsakymas ir tokie yra mano ketinimai. Esu tikra, kad tai padės e, padidinti agentūroms pasitikėjimą jų darbu, leisti žmonėms labiau pasitikėti agentūrų darbu. Nenoriu minėti kitų kolegų rašytų laiškų. Manau, kad svarbiausia aptarti tai, kas vyksta dabar agentūrose. Jos dirba ir man atrodo, kad jos yra patenkintos ir norėčiau ypač pabrėžti EMA agentūros direktoriaus įsipareigojimus, kuris įsipareigojimtis šių pakeitimų ir agentūra iš ties labai gerai dirba, mes ir toliau norime bendradarbiauti, sėkmingai bendradarbiauti ir suteikti e, biudžeto patvirtinimą pagal tas sąlygas, kurias aš jau mintėjau tris kartus. Tai yra įgyvendinus tam tikras e, priemonės interesų konfliktams spręsti. Ačiū. Dank. Äh, als nächstes die Frau Herzog. Labai ačiū. Toliau Pone Hetfield, o paskui ponas Gebrantis. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Kalbėsiu vengriškai, kadangi aptarinėjame labai svarbius klausimus. Taigi, tikriausiai, pirmiausia, galėčiau pasakyti štai ką. Manau, kad yra tikrai gėdinga ir aš labai apgailestauju dėl to, kad Pranešėja bendradarbiavo su šešėliniu pranešėju, šešėlinis pranešėjas toliau tęsė darbą su koordinatoriais ir atrodo, kad šešėlinis pranešėjas buvo nušalintas nuo viso proceso. Mano antras pastebėjimas arba klausimas būtų toks. Pone Makovei sakė, jog kalbant apie plenarnėje sesijoje patvirtintus dokumentus, ji norėtų tai pakoreguoti spalio mėnesį ir galbūt jie galėtų svarstyti tai, jog renks naują dokumentą. Manau, jog yra ypač svarbu, ypač siekiant suderinti komiteto narių ir pranešėjos darbą. Manau, jog yra labai svarbu patobulinti mūsų bendradarbiavimą ir su kitais komitetais. Kalbant apie plenarinę sesiją, manau, jog skirtumai tarp pagrindinio komiteto ir kitų komitetų buvo labai dideli. Tikrai buvo didelių skirtumų su kitų komitetų nuomonėmis. Taigi, galbūt Envi komitetas galėtų parengti nuomonę tam, kad mes vėliau ją galėtume apsvarstyti dar prieš rudenį vyksiančią plenarinę sesiją. Kita mano pastaba būtų susijusi su skaidrumu. Keičiamasi korespondencija, keičiamasi laiškais su agentūrų direktoriais, tačiau mes jų nematėme. Ir dėl šios priežasties mes negalime spręsti, ar pranešėja uždavė klausimus biudžeto komiteto vardu, Europos parlamento vardu ar kieno nors kito vardu. Kaip šešėliniai pranešėjai mes nebuvome įtraukti į šį darbą, mes neturėjome jokios galimybės sureaguoti, neturėjome galimybės patys užduoti klausimų. Ir štai kodėl manau, jog ateityje būtų ypač svarbu tai, jog reikėtų labai aiškiai nustatyti, ar pranešėjai užduoda klausimus savo vardu, komiteto vardu, ar kieno nors kito vardu. Kalbant apie šį klausimą, komitetas vis dar nėra parengęs nuomonės. Ir galiausiai, kuomet tvirtiname pradinį pranešimą, ar yra užduodami šie klausimai, kągi būtų galima pasakyti apie proporcingumą, ar tai apskritai egzistuoja. Agentūros leido mums suprasti, kad jos nuveikė didžiulį darbą, tačiau pranešėja ir šešėliniai pranešėjai bei koordinatoriai turėjo tik vieną dieną, kuriems buvo skirta teikti pakeitimams. Nemanau, jog tai yra sąžininga. Kadangi atliekant tokio pabudžio darbą turi būti laikomasi proporcingumo principo. Visiems turėtų būti suteikiama pakankamai laiko nuveikti savo darbo dalį, parengti pasiūlymus, kadangi Šiam dokumentui buvo skirta tūkstančiai valandų darbo. Ir norėčiau pareikšti dar vieną pastebėjimą. Ar teisinga tai, kad pranešėja tik likus dviems dienoms iki komiteto posėdžio pateikė mums dokumentą. Būtent likus tik dviem dienoms iki komiteto posėdžio. Pranešėja išsiuntė klausimyną. Ne visiems. O jam parengti buvo skirta tikrai labai daug valandų darbo. Atrodo, kad tikrai dokumento pareigimas kainavo labai daug, tačiau netrodo, kad jis pasiekė kokio nors poveikio. Manau, jog mes turime čia tikrai elgtis labai apdairiai. Tokios būtų formalesnės problemos. O kalbant apie turinį, turiu pasakyti, jog socialdemokratų partijos vardu mes jau esame sakę, kad turime turėti aiškės taisyklės apibrėžiančias interesų konfliktą. Turime nustatyti, ar yra ar nėra interesų konfliktas. O tai iš tikrųjų yra sudėtinga nuspręsti, kadangi taisyklės nėra aiškios. Yra sudėtinga taikyti tokias taisyklės ir atgaliniu būdu. Todėl yra sunku laikytis kai kurių šių taisyklių. Mes žinome, kad pranešėja parengė dokumentą apie interesų konfliktą. Manau, jog tai yra labai geras dokumentas. Tačiau mes turime detaliau panalizuoti šį klausimą ateityje. Taip pat turėsime nuspręsti, kas yra svarbiau. Ar yra svarbiau tai, jog parlamentas turėtų sklandžiai funkcionuoti, ar mums svarbesnės pačios pranešėjos konkrečios nuomonės. Dar vienas klausimas. Kalbant apie veiklos problemas, ar tai yra naujas dokumentas, nes jūs minėjote taip pat ir kelio gairės. Taigi, ar tos veiklos programos ir kelio gairių dokumentas yra tas pats, ar tai yra skirtingi dokumentai? Ačiū, pirmininkas. Dėkuoju, ponė Hercog. Manau, jog tikrai būtų geriausia dabar išgirsti visų klausimus, o paskui suteikti žodį pranešėjai. Ponas Gebrandis. Labai ačiū, ponė pirmininkė. kalbėsiu taip pat savo gimtają kalbą. Manau, jau komitetas turėtų atidžiai apsvarstyti tai, kaip reikėtų taikyti taisyklės tiek mums patiems, tiek ir visiems kitiems. Ta pati reikėtų taikyti ir agentūroms. Turime veikti labai patikimai ir turime labai patikimai taikyti ir savo pačių procedūras. Gegužės mėnesį patvirtinome pranešimą. Na ir nepriklausomai nuo to, kai balsavo mano politinė frakcija, mes galėjome laisvai balsuoti dėl agentūrų. Dabar Taip pat mes galime spręsti dėl to, ar pavyzdžiui, rūdiniai plenarnėje sesijoje mes galėsime taip pat turėti skirtingą nuomonę. Atrodo, jog agentūra gali tikėtis iš mūsų elgtis nuosekliai ir nepateikinėti visokiausių naujų klausimų ir reikalavimų. Pagrindinė rezoliucija buvo patvirtinta ir tai yra pagrindas agentūroms toliau dirbti klausimai, kurie bus užduodami agentūroms, turi būti atsakyti prieš mums priimant sprendimą. Dėl to, ar dėl to, kaip mes elgsimės lapkričio mėnesį. Manau, jog gana keista tai, kad prieimus rezoliuciją gegužės mėnesį mes dabar pradedame teikti visokiausius naujus klausimus. Klausimai yra užduodami asmeniškai, o ne Europos parlamento vardu. Girdėjome labai daug atsakymų iš agentūrų per praėjusias porą savaičių ir turiu pasakyti, kad jų atsakymai paprasčiausiai patvirtino mano politinės grupės nuomonę kuri buvo išreikšta gegužės mėnesio rezoliucijoje. Ir aš norėčiau tik paklausti pranešėjos, koks būtų jos vertinimas, kalbant apie agentūrų pateiktus atsakymus. Kai kas keisto vyksta su Europos vaistų agentūra, taip pat ir yra klausimų dėl kitų agentūrų, taigi būčiau dėkingas pranešėjai, jeigu jie galėtų pasakyti savo vertinimą, kalbant apie atsakymus, kuriuos mums pateikė agentūros, atsiliepdamos į gegužės mėnesio rezoliuciją. Kalbant apie kelio gairias, man tikrai keista girdėti diskusijas dėl to. Tai yra klausimas susijęs su nuoseklumu. Norėčiau išgirsti, kokiu pagrindu pranešėja pritaikė tokius kelio gairių žemėlapius. Ar tai ji darė savarankiškai, ar komiteto vardu, ar remdamasi plenarinės sesijos rezultatais. Neprisimenu jokių atvejų, kuomet mes kaip komitetas būtume pateikę kokius nors kelio gairių žemėlapius ar netgi pritarę tokiems dokumentams. Neprisimenu, kad būtume suteikę pranešėjui įgaliojimus aptarinėti tokius dokumentus su agentūromis. Taigi tai ir vėl klausimas susijęs su nuoseklumu. Kitas klausimas yra susijęs su agentūrų reputacijai daroma žala. Šios agentūros atlieka labai svarbų darbą. Nesvarbu, kokia agentūra, jai yra suteikiamas labai svarbus uždavinys. Antraip, e, ji tiesiog neegzistuotų. Ypač kalbant apie tas agentūras, kurias mes šiuo metu aptarinėjome. Manau, jog Tai yra ypač svarbios agentūros atliekačios labai svarbius uždavinius. Todėl mūsų pačių intereso vardan turime užtikrinti, kad šių agentūrų reputacija būtų puikiai tiek Europoje, tiek ir už jos ribų. Pastebėjau, kad kritika buvo išreikšta ne plenarinės sesijos metu, bet ji buvo labiau asmeninio pobūdžio ir pranešėja netgi padarė žalą kai kurioms iš šių agentūrų, uh, ir dabar ją bus labai sunku ištaisyti. Taigi norėčiau paklausti pranešėjos, ar ji mano, kad buvo padaryta žala agentūrų reputacijai ir ar ji yra proporcinga gegužės mėnesio rezoliucijai, būtent remiantis jos asmeninėmis pastabomis. Ir audito rūmų ataskaitoje yra kalbama apie interesų konfliktą. Aš tikrai nerimauju dėl to, kad ta ataskaita dar nepasirodė ir kad galbūt užtruks dar daugiau laiko, kol ji pasirodys. Tikrai negalime dabar teikti savo pastabų apie ataskaitą, kol ji nebuvo formaliai paskelbta. Tikrai nemanau, kad komiteto nariai turėtų analizuoti ataskaitą dar jos nepaskelbus. Manau, kad procedūra per praėjusį mėnesį vyko gana vangiai. Ir tikiuosi, kad jūs paraginsite audito rūmus pateikti ataskaitą kaip galima greičiau. Žinau, kad jūs tai jau padarėte, tačiau gal galėtumėte tai padaryti dar kartą atsižvelgus į mūsų šios dienos posėdį. Taip pat norėčiau pridėti, kad mes, kaip komitetas, turime aptarinėti biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą su audito rūmais iki pakeitimų pateikimo galutinio termino. Esu tikras, kad galėsime gauti šią ataskaitą rūpjūčio pabaigoje, taigi galbūt rūpjūčio paskutinę savaitę arba rugsėjo pirmąją savaitę galėtume surenkti komiteto posėdį su atstovų iš audito rūmų, kuris yra atsakingas už šią sritį. Manau, jog mums būtų labai sudėtinga toliau vykdyti biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūrą iki rudens, jeigu neturėsime galimybės e, aptarti šio klausimo kartu su audito rūmais. Norėčiau išgirsti jūsų pastabas. Ačiū. Ja, die Frage kann ich direkt beantworten. Also derzeit gehe ich nicht davon aus, dass. Dėkoju. Iškart pabandysiu atsakyti. Nežinau, ar bus ataskaita patikta laiku, bet kai bus patikta, galėsime surenkti papildomą posėdį. Aš tikrai tam neprieštarausiu. Taigi tikiuosi, kad ataskaitą gausime iki pakeitimų pateikimo termino rugsėjo 6 dienos, bet kol kas konkrečiai tikrai negaliu pasakyti, kada gausime auditorumų ataskaitą. Toliau, pone Bresler. Dėkoju. Taigi labai svarbu, kad laikytumėmės tvirtos pozicijos ir ponė Makovė yra tikrai tvirta pranešėja, ji konkrečiai įvardino problemą, kuri jau nekarta buvo minėta, tai yra interesų konfliktas agentūrose. Pernai tą pačią situaciją turėjome su EMA, ir CEPOL. Tikrai svarbu atsižvelgti į esamą situaciją ir turėtumėme laikytis vieningos pozicijos ir remti ponę Makovei. Dauguma balsavo už biudžeto įvykdymo patvirtinimo nukėlimą, Dėl EMA ir EFSOS galėčiau pritarti. Ir aš manau, kad dėl šių dviejų agentūrų problemas kol kas nėra išspręstos. Ir reikėtų pirmiausia žvelgti į tą interesų konfliktą, ką ir turbūt bando padaryti pranešėja. Taigi komitetas turi atsižvelgti į šį dalyką, ir, bet procedūra yra išties ilga. Reikia nuspręsti, ko mes tikimės ir norime iš agentūrų. Agentūrų veikla turi būti organizuota taip, kad nebūtų jokių galimybių interesų konfliktams. Turime užtikrinti, kad tikrai nebūtų tokių galimybių, pavyzdžiui, Europos maisto saugos tarnybai. Turi būti aiškiai įvardinta visa agentūros veikla. Bet iš tikrųjų, pavyzdžiui, kai skirstomi postai, niekas netikrina, ar čia yra interesų konfliktas ar ne. Ir ponia Makovei būtent tai ir įvardina, kad problema egzistuoja ir jis savaime niekur nedings. Taigi dabar mes tos problemas neišspręsime, bet galime užkirsti kelią, kad tai nepasikartotų ateityje. Taigi mes kol kas atsisakome biudžet, patvirtinti biudžeto įvykdymą, nes problemos nėra išspręstos. Su panašiamis problemomis susiduria Europos vaisto agentūra ir ką aš siūlyčiau, tai yra profesionaliai išspręsti šį klausimą. Įvardinti konkrečiai problemas, pareikalauti iš agentūrų atitinkam, imtis atitinkamų veiksmų. Tai yra, mums reikia teisės aktų arba taisyklių, kurios užtikrintų agentūrų, skaidrį agentūrų veiklą. Aš, kaip koordinatorė, visada pabrėžiau, kad turi mm, pranešėja, pana Makovėjai, pateikti laiku visus dokumentus ir pranešimų projektą. Taigi mūsų dar laukia daug darbo ir suprantu kai kurių susierzinimą, bet tikrai reikia elgtis atsargiai šiuo atveju. ponios Makovei pateikiami pakeitimai. Gavome patikrinimą, kad bus pateikiami laiku, nes jeigu ne, tuomet ir mums teks nemažai papildomai dirbti. Pone Andrėjas, dėkoju pirmininkė, nekartą sukartojusi šiame komitete, kas biudžeto įvykdymas patvirtinamas dėl praeit tų dalykų, o ne dėl ateities. Taigi mokesčių mokėtojai nori žinoti, kaip jų pinigai buvo naudojami praeityje, ne tai, kaip jie bus naudojami ateityje. Taigi manau, kad dabar parlamentas ir komitetas pakliuvo į savo paties paspestus pastus. Praeityje mes vis atidėliojame biudžetų įvykdymo patvirtinimą agentūroms. Mes parengėme veiksmų planą, kad pagerintume padėtį, bet padėtį mes gerinsime ateityje, o ne praeityje. Taigi, jeigu mes atidedame biudžeto įvykdymo patvirtinimą, laukdami pažadų, kad ateityje situacija pagerės, tai mes tik žiūrime į tai, kas bus ateityje ir esame įstrigę, galima sakyti. Nes dabar kalbame apie agentūrų patikimumą. Bet praeitie mes kartuojame tas pačias klaidas, kurias darėme praeitie. Tas pats vyko pernai su CEPOL. Mes iš pradžių nepatvirtinome biudžeto įvykdymo, palaukėme 6-8 mėnesius, sulaukėme pažado iš agentūros ir tuomet patvirtinimo biudžeto įvykdymą. Taigi reikėtų atsižvelgti į tai, ką turime. Bet kokią tarptautinę agentūrą paimkime ir biudžetas yra patvirtinamas arbiame atsižvelgiant į turimus duomenis. Taigi mes turime pateisinti mokesčių mokėtojų lūkesčius, nes iš mūsų dabar juokiamasi. Mes turime agentūroms aiškiai pasakyti, kad mes parlamento nariai paprasčiausiai neturime teisės užduoti klausimų. Taigi reikėtų dar kartelį apsvarstyti mūsų veiklą. Dėkuoju. Ačiū pirmininkė, aš dažniausiai pritariu. Poniai Andrieson ir tikrai yra tiesos jos žodžiuose. Biudžeto kontrolės komitetas, biudžeto komitetas ir kiti ir kiti komitetai šiek tiek persidengia savo veikloje susijusioje su agentūrų veikla. Bet kai kalbame apie interesų konfliktą agentūrose, tai nėra visiškai mūsų sritis. Tai yra labiau kitų komitetų srities klausimas. Nuo gegužės mėnesį priimto sprendimo mes galime sakyti, kad buvo priimta tam tikrų pakeitimų, kuriuos paminėjo ponia Makovei, bet mes vėlgi planuojame toliau balsuoti dėl to paties pranešimo. Ir man atrodo, kad reikėtų naujo pasiūlymo. Tai yra naujo pasiūlymo, kuris sureaguotų į tos, tą visą padarytą pažangą. Nes negalime balsuoti dėl to paties pranešimo. Nes bet kuris pilietis internete gali pamatyti, kad buvo padaryta tam tikrų pakeitimų. Taigi, jeigu mes balsuosime dėl to paties pranešimo, atrodys, kad neįvertiname tų pokyčių. Interesų konflikto dalyką reikėtų spręsti, bet yra ir, tam, ir kitų svarbių sričių. Pavyzdžiui, Neseniai vienas susidurime dažnai su interesų konfliktų atvejais, bet negalime visų jų išnagrinėti. Daugiausia Europos aplinkos agentūroje atrodo, kad yra tokio pavyzdžio problemų. Bet jeigu problema aptinkama, reikia galvoti, kaip galima būtų ją spręsti. Negalime dėl visko imti ir kaltinti agentūrų. Taigi, nes visos ataskaitos yra publikuojamos viešai ir tai nėra vien tik agentūrų kaltė. Jeigu turime interesų konfliktą, tai tikrai nėra tik vienas atsakingas už asmuo, kurį galima būtų apkaltinti. Reikia labai kruopščiai išnagrinėti tokius atvejus. Kaip ir kiti, manau, kad reikia laikytis proporcingumo principo, atsižvelgti į situaciją ir, ir tikrai nemanau, kad reikia dešimties savaičių, kad patikrintumėme asmens interesų, deklaruojamas interesų sritis. Turėtų būti geresnis būdas patikrinti. Ir tai turėtumėme nepamiršti atsižvelgti. Šiame komitete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 Aš vieną dalyką norėčiau labai aiškiai pasakyti. Kiekvienas Europos parlamento narys turi teisę užduoti klausimus. Bet jei parlamento narys užduoda klausimą komiteto vardu, tuomet komitetas turėtų pirmiausia tam klausimui pritarti, o beje, šį laiką nebuvo laikomasi šios tvarkos. Dėl to, kokios taisyklės buvo taikomos praeitėje, na, turiu pasakyti, kad mes neturime aiškių taisyklių, kurios galėtų būti taikomos. Mums reikia aiškesnių taisyklių. Noriu užduoti dar vieną klausimą. Labai svarbu yra kreiptis į AFKO komitetą. Nes būtų puiku, jeigu būtų taikoma, jeigu su jo, šiuo komitetu galėtume bendradarbiauti, tuomet, kai taikoma bendro sprendimo procedūra. Pirmingas, dėkoju. Dabar norėčiau paklausti, ar agentūrų atstovai norėtų ką nors pasakyti. Kas norėtų pradėti? Aš esu Andrėjas Pot ir esu vaistų agentūros dirbančios Londone vicedirektorius. Dėkuoju Jums už galimybę pristatyti savo nuomonę. Aš norėčiau tik tai trumpai pakalbėti apie vaistų agentūrą, kadangi akivaizdu, jog aš negaliu komentuoti padėties kitose agentūrose. Pirmiausia, aš manau, jog labai svarbu yra pasakyti nuo pat pradžių, kad mes uh, bendradarbiavome dėl visų uždėstytų rekomendacijų su visomis institucijomis ir mes buvom pasiruošę atsakyti visus pranešėjus ir Europos parlamento narių klausimus. Be to buvome pasirengę įgyvendinti visas mums taikomas priemonės. Nes mes nepamiršome, jog praeitais metais e, biudžeto vykdymas buvo atidėtas. Taigi mes stengiamės pasimokyti iš savo ankstesnių klaidų ir iš daromų rekomendacijų. Jei pažvelgsite į gegužės mėnesį parengtą pranešimą ir dabartinį pranešimo tekstą, pamatysite, jog dar daug ką reikėtų peržiūrėti, dar daug ką reikėtų pakoreguoti agentūros e, veikloje ir taikomoje tvarkoje. Ir aš galiu Jums pasakyti, kad agentūra tai puikiai supranta ir imasi visų reikalingų veiksmų. tai mums kainuos kiek mažiau nei milijoną eurų. Ir todėl mes norime viską labai gerai išnagrinėti, viską ištirti. Ir pavyzdžiui, 30 tūkstančių eurų, eurų norėtume išleisti tam, kad galėtume surasti geriausią e, tik vienos problemos sprendimą. Aš tą pasakau vien dėl to, kad noriu atkreipti jūsų dėmesį tai, kad mes iš tikrųjų stengiamės patobulinti dabartinę situaciją. Ne vien vaisto agentūrai reikia iškių taisyklių. Visoms agentūroms būtų naudinga turė, žinoti, remtis kokiamis taisyklėmis Europos parlamentas prieimina savo uh, sprendimus. Mums buvo pateiktas ilgas padarytų klaidų sąrašas, mes tengiamės iš jų pasimokyti. Uh, Ir būtų gerai, jeigu jūs galėtumėt mums taip pat labai aiškiai pasakyti, ką mes galėtume daryti ateityje, kokiu, remintis kokiais kriterijais jūs vertinsite mūsų veiklos rezultatus. Nebejoju, Europos parlamentas pastebėjo mūsų pastangas e, gerinti situaciją. Jeigu jūs e, ne, e, ne atkreipsite dėmesio į, į mūsų pastangas, tuomet e, mes dirbsime Sizifo darbą. Mes esame pasiruošę atsižvelgti į Europos parlamento reikalavimus. Yra ir dar vienas svarbus dalykas. Mes e, nenorime, jog būtų pakirstas pasitikėjimas Europos parlamentu. O dabar audito rūmai ir jų parengta ataskaita. Šiuo metu Europos vaisto agentūra tarėsi su Europos audito rūmais. Mes nagrinėjame jų rengiamą ataskaitą. Ji turėjo būti, uh, turėjo būti paskelbta birželio mėnesį, tačiau dabar uh, ji bus pakeista šiek tiek ir ko gero bus paskelbta rūpiučio mėnesį. Pinigas dėkoju. Jacqueline McLeod iš Europos aplinkosaugos agentūros dėkoju už tai, kad sutikite mums laiko pasisakyti. Aš noriu pasakyti tik tai porą dalykų. Šiandien apie mūsų agentūrą neįtin daug kalbama, tačiau kai vaizdu, pranešėjai mano, kad ir mes turime problemų. Todėl man buvo labai malonu sužinoti, kad uh, ponia Makovei uh, Birželio 27 dieną parašė mums laišką, kuriame padėkoja mums už bendras pastangas. Ir šis laiš, šiuo laišku jį dėkoju už, uh, už keturis klausimų atsakymų raundus, kurie įvyko barži, uh, balandžio ir gegužės ir birželio mėnesį. Mes stengiamės atsižvelgti į visus jūsų klausimus. Uh, ne, nepaisant to, kad mums tikrai reikėjo gilintis į daugiau nei tūkstantį įvairiausių misijų ir kalbėti apie skirus darbuotojus. Taigi mes stengiamės tobulinti situaciją. Dabar, kaip ir sakė ponia Gresler ir kiti, mes turime neprarasti realybės e, jausmo. Mes neturime dėja veiksmų plano Tačiau mes žinome, kad buvo skirtos rekomendacijos dėl mums, dėl konfliktų interesų iškirtimo tvarkos, dėl biudžeto eilučių priežiūros. Atsiprašau. Dėl mokymo programos ir dėl tenio. Labai atsiprašau. Sorry, um, really mes tikrai stengiamės atsakyti į visus pateiktus klausimus. Ir mes ir toliau stengsimės uh, dirbti lygiai taip pat. Tačiau aš negaliu reaguoti į žiniasklaidoje pateikimus kaltinimus ir kartu uh, reaguoti į jūsų klausimus. Aš stengiuosi iš visų jėgų užtikrinti, jog agentūra veiktų ir stengiuosi taip pat patikinti savo darbuotojus, kad e, mes sprendžiame problemas. Ir tikrai nuoširdžiai stengiuosi būti gera pilietė. Ir rezoliucijoje e, ir pranešime, e, buvo, buvo, kuris buvo paskaltas gegužės 10 dieną, parašyta, kad kad mes turime geriau komunikuoti su visuomenė. Ir Aš galiu Jums pasakyti, kad mes visuomet laikėmės finansinio reglamento ir galiu Jums ir ponė Makovei pasakyti, kad mes e, laikomės visų e, e, reikalavimų. Jei mūsų vertins pagal mūsų praeities veiklą, ponas Toira parašė laišką, kuriame jis buvo gerai informuotas apie mano veiklą ir jis nerado jokių interesų konflikto. Ir uh, buvo pasakyta, kad ateityje bus nagrinėjama mokymų politika, bus taip pat nagrinėjamos taisyklės taikomos mokslininkams. Ir valdyba nuolatos sako, kad jie ragina agentūrą bendradarbiauti su kitomis agentūromis, su kitomis institucijomis. Jie ragina mane sudarinėti partnerystės su visuomenės atstovais. Taigi aš galiu tik tai pasakyti, kad aš atsiprašau Bet aš vėlgi savo ir darbuotojų vardu galiu pasakyti, kad mes tengiamės iš visų jėgų padaryti viską, kad mūsų biudžeto įvykdymas būtų patvirtintas. Ir labai sunku yra tai daryti. Aš atsiprašau, kad aš esu pernelik e, emocionali. Žinau, kad postas yra transliuojamas, bet aš negaliu. Negaliu kitaip. Mes praleidome 1400 e, e, valandų stengdamėsi atsakyti jūsų klausimus. Tik aš galiu jums pasakyti, kad mes darim viskas, kas yra įmanoma ir tai, taip pat elgsimės ir ateityje. Uh, Bet nemanau, kad mes dabar šiuo metu galėtume pateikti jums papildomą atsakymą. Ir labai atsiprašau už tai, kad nesusilaikiau. Ja, vielen Dank, äh, Frau Professorin McLeod. Äh, das Dėkuoju, profesorė McLeod. Dėkuoju Jums už tai, kad Jūs visuomet esate pasiruošusi atsakyti mūsų klausimus. Tai galite juos atsakyti ir dabar, ir visuomet patikite atsakymus praeitėje. Mums čia parlamente labai svarbu yra nepamiršti, e, koks yra biudžeto vykdymo patvirtinimo tikslas. Ir mes taip pat turime griežtai laikytis mums suteikto mandato. Norėčiau dabar Jūsų paklausti, ar, ar turime kitų agentūrų atstovų. Prašau. Thank you, thank you, Mr. Chairman. Uh, my name is Alberto Spagna. Dėkoju, aš Alberto Spanioli. Ir aš esu Europos maisto saugos agentūros vyg, vykdomojo biuro vadovas. Aš norėčiau sureaguoti į tai, ką sakė mano kolegos iš Europos vaistų agentūros ir iš Europos aplinkosaugos agentūros. Aš galiu Jums pasakyti, kad EFSA e, su Jumis bendarbiavo ir stengiasi atsakyti visus Jūsų pateiktus klausimus, laikantis nu, taikomos darbo tvarkos. Mes atsakėme Jūsų klausimus gegužės mėnesį, po to pranešėjai pateikė papildomų klausimų, Jūs taip pat sureagavome ir esame pasiruošę bendradarbiauti su Jumis, su jumis iki pat e, šio proceso pabaigos. Uh, Turiu dėja pasakyti, kad tai mums labai daug kainuoja, tačiau mes esame pasirengę e, daryti viską tam, kad būtų įspręstos e, jūsų e, nustatytos problemos, ypač tas, kurios yra susijęs su konfliktų, interesų konfliktais. Mes tikimės, kad jūs galėsite patvirtinti mūsų agentūros biudžeto įvykdymą. Vienas yra Rykar pranešimas, kurio mes laukiame. Kitas tai yra veiksmų planas ar veiksmų žemėlapis, kad ir kaip bus padary, jis pavadintas šis dokumentas ir mes, kaip sakiau, bendradarbiavame su jumis. Ir trečias dokumentas tai yra mūsų atsakymai į klausimus pateiktus Europos parlamento pranešime paskelbtame gegužės 10 dieną. Remti šiais dokumentais turėtų bū, jūs turėtumėt e, priimti savo sprendimą. Tai yra labai svarbus dokumentai. Būtų labai gerai, jeigu jūs juos išnagrinėtumėt, nes kartais mums atrodo, kad mes rengėme daug dokumentų ir kartais mums atrodo, jog jų, jūs išsamei jų neskaitote. Mes, pažiūrėjau, parengėme dokumentą, kuriame buvo detaliai paaiškinta, kokių priemonių mes ėmėmės pastaraisiais mėnesiais e, tam, kad mūsų veikla būtų labiau nepriklausoma ir kad būtų patobulintos gyvenimo taisyklės. Ir kad mes, pažiūrėjau, pradėjome e, tikrinti pagal naują tvarką naujus ekspertus, kurie buvo paskirti. Be to mes labai išsamei sureagavome į jūsų pateiktus kaltinimus ir, ir į jūsų įtarimus. Nes būtent nuo tų įtarimų ir kaltinimų prasidėjo visa ši, ši diskusija. Mes į viską sureagavome ir patikėme savo išsamius atsakymus. Ir būtų puiku, jeigu jūs e, išsamei išnagrinėtumėt uh, mūsų atsakymus ir tik po to suformuotumėt savo poziciją. Vargu ar galime dar ką nors pridurti, nes mūsų jau pateikti atsakymai yra išsamus. Nors mes ir toliau stengsimės padaryti viską, kad, kad situacija pagerėtų ir kad e, ji būtų primtina jūsų komitetui. Äh, äh, Dėkuoju, išklausime agentūrų atstovus. Dar yra komiteto narių, kurie norėtų pasisakyti, ponia Hauk. Ačiū, aš tiesą sakant, nenorėjau kalbėti, bet Jacqueline, Jacqueline McLeod paaiškino, kad dabar aš gyvenu labai sunku laiką Ir todėl aš su, pagalvoju, kad man reikia sureaguoti. Nuo 2004 metų aš dirbau biudžeto komitete ir aš rengiau pranešimus dėl visų agentūrų. Ir tarp institucinė darbo grupė jau baigė savo darbą, aš vadovavau šiai darbo grupiai ir aš manau, kad mes sugebėjome sėkmingai padirbėti, parengti įdomius dokumentus agentūrų klausimais. Ir manau, kad ir komisija, ir mes dar galėtumėm šį beitą padaryti. Aš paprašiau žodžių dabar dėl to, kad ponia Makovei žiniasklaidai pateikė savo asmeninę nuomonę. Dėl politinių priežasčių jie pažėrė nemažai asmeninių kaltinimų. Ir tai yra nepriimtina. Aš galiu jums išplatinti kopijas e, straipsnių, kuriuose yra pateikti jos žodžiai. Ir mane tikrai labai nuliūdino tai, kad kažkas, kas dirba e, nuoširdžiai ir atsakingai, gali taip susijaudinti dėl šių žodžių. Na, panašu, kad mes. E, kaltiname kolegę už tai, kad ji tiesiog dirbo savo darbą. Aš manau, kad mes turėtume griežtai laikytis žinomų faktų. Ir profesorės reakcija tikrai yra e, perdėta. Pažvelkime į faktus. Tai, apie ką yra kalbama ir tai, kas yra sakoma apie aplinkosaugos e, agentūrą dėl e, NVO finansavimo, dėl kitų dalykų. Tikrai ne visuomet aiškiai yra išdėstoma. Mums reikia aiškių atsakymų. Todėl aš norėčiau, kad jūs e, kitą kartą susilaikytumėt nuo emocijų. Tiesiog pateiktumėt mums faktus. Negalime sakyti, kad e, mūsų pranešėjai kažką daro ir kažko nedaro. Jie dirba taip, kaip sugeba. Visi esame skirtingi. Ir manau, kad reikia tiesiog surasti atsakymus į mūsų pateiktus klausimus ir tiek. Dėkuoju, ponė Grėstė ir ponė Makovei. Um, I, I see... Ačiū. Tikrai matau, kad kilo daug emocijų. Turiu prisipažinti, kad neturiu jokių emocijų. Laikausi profesionalių darbo aspektų, kurį aš ir mes turime nuveikti. Pamėginsiu trumpai atsakyti į kai kuriuos čia išsakytus dalykus. Interesų konfliktas priklauso šio komiteto jurisdikcijai. Jis yra susijęs su išteklių, lėšų valdymu. Ir reikia atsižvelgti į agentūrų rezultatus ir visą veiklą. Priemonės, kurių reikia imtis tam, kad būtų išvengta interesų konflikto, yra įprastinės. Norėčiau, norėčiau pateikti Jums pavyzdį, kurį aptariau su EFSA. Jeigu, pavyzdžiui, yra žmonių, kurie dirba pramonės šakose ir taip pat atvyksta kaip ekspertai į agentūras, tuomet visuomenė tai turėtų žinoti. Taip pat jie turėtų žinoti, kokiuose kompanijose jie dirba ir turėtų pateikti, pavyzdžiui, savo patarimus dėl tam tikrų produktų ar vaistų. Tokie atvejai tikrai yra klasikiniai Jie yra nustatyti tikrai jau daugelį metų. Europos ekonominio bendradarbiavimo organizacijoje ir kitose organizacijose, kurios labai griežtai taiko taisyklės dėl interesų konfliktų. Turiu pasakyti, jog aiškiai tai priklauso mūsų įgaliojimams nustatyti interesų konflikto atvejus. Taip pat atsakydama ponui Gerbrandė, norėčiau pasakyti, jog ketinu padidinti agentūrų reputacijas, pavyzdžiui, žiniasklaidoje ir specializuotose NPO pasirodė įvairiausių pranešimų, ypač kalbant apie EFSA ir kitas agentūras, siekiant pagerinti jų reputaciją, išsprendžiant interesų konflikto problemas Žinome, kad tikrai buvo daugybė problemų, ypač Europos maisto saugos tarnyboje dėl interesų konflikto. Prieš dvi dienas maisto saugos tarnybos pirmininkė paaiškėjo, jog dalyvavo tam tikroje lobisinėje kompanijoje, dėl to jį turėjo atsistatydinti iš savo pareigų EFSOje. Taigi tikrai tokių problemų yra ir mano vaidmuo yra padėti išspręsti tokias problemas ir pagerinti šių agentūrų reputaciją. Ir aš tikrai esu laiminga galėdama dirbti kartu su šių agentūrų direktoriais, valdybų nariais ir pranešti žiniasklaidai, būtent tam, kad galėtume pagerinti jų įvaizdį ir nuspręstume, ką reikia daryti. Taip, biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūra yra susijusi su praeitimi, tačiau taip pat turėtų būti išreiškiamas ir tam tikras įsipareigojimas ateičiai. Mes norime, kad būtų bent jau pradėta patikimai įgyvendyti tam tikras taisyklės. Kiek žinau, EFSA tai vykdo ir norėčiau pasakyti EFSA atstoviai, jog iš tikrųjų visi jūsų rašytiniai atsakymai, skaičiai, viskas, ką jūs sakėte, bus į visą tai atsižvelgta ir atspindėta mūsų teikiamuose pakeitimuose. Norėčiau jūs visus paraginti neprarasti vilties agentūrose ir toliau vykdyti darbą, kurį jau pradėjote. E, toliau keletas žodžių e, poniai Hog. Dėl jūsų kaltinimų. Na, aš iš pradžių diskusijoje uh, neaptarinėjau to laiško, kurį jūs išsiuntėte agentūroms, na, bet dabar jūs man verčiate tai daryti. Jūs išsiuntėte laišką agentūroms, nepasikonsultavusi su pranešėja, ir tame laiške yra sakoma, jog kai kurie dalykai galbūt viršė mano įgaliojimus. Na, nemanau, kad taip yra. Norėčiau pasakyti dar kartą, kad aš jūsų neklausiau, kodėl jūs tai padarėte. Kiekvienas iš mūsų vykdo uh, savo darbą savo būdu. Tikrai nesitikiu atsakymo, kadangi aš jums taip pat nesirengiu į tai atsakyti. Jeigu norite siuntinėti tokius laiškus, prašau, darykite tai. Ir paskutinis pastebėjimas dėl aplinkos agentūros. Kaip jau sakiau, aš kalbėjausi su komisija ir iš komisijos sulaukiau atsakymo, kad problemos yra rimtos ir komisija paprašė valdybos imtis netidėliausinų nu priemonių tam, kad būtų išvengta interesų konflikto. Taip pat reikėtų nustatyti taisyklės priim, priimant tam tikrus įsipareigojimus organizacijose valdybų direktoriams ir taip toliau ir panašiai. Taigi tai buvo padaryta. Ir dabar, atsižvelgiant į tai, kad reikės pradėti gyvendinti priemonės rūpiučio mėnesį, visą tai bus atsižvelgta teikiamuose pakeitimuose. Kalbant apie emocijas, na, aš mėginu nesielgti emocionaliai, norėčiau pasakyti tik tai dalykus susijusius su netitikimais kalbant Europos, apie Europos aplinkos agentūrą. Ir norėčiau Jums pateikti tik tai du pavyzdžius. Ir norėčiau Jūs visus patikinti, kad turiu rašytinius dokumentus, pagrindžiančius visą tai, ką aš sakau. Jeigu buvo kokia nors NVO, pavyzdžiui, dalyvavo agentūros veikloje ir jeigu šį atsakymą buvo atsakyta ne, o interneto svetainėje aš radau konkrečią NVO, ėmiausi priemonių, kad tokia NVO baigtų veiklą. Turiu Jums pasakyti, jog dokumentas yra viešai prieinamas ir tokių agentūrų, jeigu tokių agentūrų interneto svetainėje ar įžanginiuose pasisakymuose, konferencijose yra pasakoma, kad jūs esate įsisteigę tam tikros nevyriausybinės organizacijos patalpose, tuomet tai yra faktas. Kitas pavyzdys. Jūs visiems mums, įskaitant ir pirmininkui, pirmininkas, ponia Makovei, mes dabar nesame teismo posėdyje. And we know. Ir mes dabar turime laikytis biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros. Jūs dabar turėsite galimybę užbaigti savo pasisakymą ir mes perėsime prie kitų darbo tvarkės punktų. Prašau. Pone Makovei, mes jums visiems dar kartą išsiusime visus šios dokumentus, nors aš tai jau padariau prieš balsavimą plenarinėje sesijoje. Tačiau norėčiau pasakyti dar vieną pastabą. Buvo tam tikras netitikimas, kalbant apie laiką, kuomet direktorius pradėjo dalyvauti valdyboje. Iš pradžių buvo pasakyta, jog buvo gegužė, paskui lapkritis, o svet, interneto svetainėje nusačiau, kad tai vyko 2009 metais, tačiau po valandos interneto svetainės duomenys buvo pakeisti. Turėčiau pasakyti, jog visa medžiaga yra dokumentuota ir aš tikrai vertinu mūsų glaudų bendradarbiavimą. Tokie dalykai nevyko su EMA ir EFSA. Taigi aš ir toliau bendradarbiausiu gerą valią su visomis šiomis agentūromis, atsižvelgsiu į jų rezultatus ir įsipareigojimus iki rūpyčio vidurio. Dar kartą, kolegos, aš tikrai pasidalinsiu su jumis visais šiais dokumentais iki nustatytos galutinės datos. Ačiū. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, Mėly kolegos, šiandien skiriau tikrai daug laiko diskusijoms ir tai buvo aptarta labai plačiai. Manau, kad, maniau, kad buvo tinkama aptarti šį klausimą, kad jis nebūtų svarstomas per daug paviršutiniškai. Dar vienas dalykas, kuris man buvo svarbus užtikrinti, kad biudžeto įvykdymo patvirtinimas būtų e, suteiktas e, atsakingai. Visuomet už skaičių slypi žmonės ir mes su jais turime elgtis protingai ir neprarasti žmogiškumo tai yra vien, viena iš europietiškų vertybių, nuo kurios, e, kurie remiasi visų mūsų veiksmai. Taigi norėčiau, kad nebūtų jokių politinio pobūdžio diskusijų dėl skaičių. Viso, žinoma, reikia daryti savo darbą. Tačiau norėčiau pabrėžti, kad biudžeto patvirtinimo procedūroje nėra labai e, reikalinga leistis į labai smulkes detalės, ypač kai e, laikas yra gan ribotas. Pone Maklein teigia, kad praleido 1400 valandų rašydama atsakymus parlamento nariams. Žinoma, parlamento nariai turi teisę pateikti klausimus, o agentūrų administracijos darbuotojai privalo juos atsakyti. Tačiau laikantis e, parlamentinės tvarkos norėčiau pasiūlyti, kad galbūt galėtų, galėtume surengti specialią sek, sesiją skirtą agentūrų veiklai. Galbūt galėtume paskirti, pavyzdžiui, vis, ištisas dvi dienas e, ap, agentūrų darbui aptarti. Ir tikriausiai neskyriau tam pakankamai laiko. Mes tam skyrėme 45 minutės, netgi 45 minutėmis daugiau nei buvo planuota ir pona Štoiberį privertėme laukti. Taigi nuspręskime, kaip dirbsime toliau. Ar e, toliau aptarinėjame e, biudžeto patvirtinimo procedūras, kadangi ponė Makoviai pasakė, kad ji norėtų bendradarbiauti ir e, pasitarti su e, šešėliniais pranešėjais, manau, kad turėčiau pabrėžti tai, ką ji sakė. Ji nori dirbti su šešėliniu pranešėju o e, pakeitimų pa, e, pateikimo data yra rugsėjo 6 diena. Taigi, ar galime baigti e, šios darbo tvarkės punkto svarstymą? Žinau, kad norite diskutuoti daugiau, tačiau galbūt galėtume palikti jau šį darbo tvarkės punktą ir pereiti prie kito punkto dar vieną pastabą. Pirmininkė, mes neatsakėme nei vieną kon iš konkrečių klausimų. Ne, buvo atsakyta nei mano klausimą, nei į, kit nei į kito šešėlinio pranešėjo klausimą. Man atrodo, kad pirmiausia reikia išspręsti visą šią makalynę. Tai tiesiog pastaba. Pirmininkas. Dar vienas pasisakymas. Dėkoju. Aš kalbėsiu labai trumpai. Pirmiausia, visiškai sutinku su pirmininko nuomonė, kad neturėtume per daug kabinėtis prie smulkmenų. Tačiau dar vienas dalykas. Nema... Nemanau, kad galėsime kažko siekti daugiau, kol nesutarsime, nerasime bendro sprendimo dėl šio komiteto įgaliojimų Ir jeigu nespręsime šio klausimo, amžinai ginčysimės dėl tų pačių dalykų. Tai tik tai pastaba, ne, tikrai neteikiu jokių konkrečių pasiūlymų, tačiau būdamas naujas narys, žinau, kad būsiu e, e, šešėlinių pranešėjų agentūrų klausimams ateinančiais metais, todėl norėčiau suprasti, kur yra tas interesų konfliktas ir ar tai tikrai yra šio e, komiteto e, atsakomybės įgaliojimų dalis. Ar ar dabar galime nuspręsti dėl e, tolimesnės darbo tvarkės. Kai kurie šešėliniai pranešėjai sako, kad jie gavo tekstą gerokai per vėlai ir kad jie neturėjo laiko atsakyti. Galbūt reikėtų palaukti, kol bus gauti agentūrų atsakymai, tačiau klausimas, ar mes norime tą dalyką išsiaiškinti komitete dabar, Ar galime sakyti, kad pranešėja jau, kuri pasisakė ir labai išsamei, tai aptarė ir galbūt galima palikti tai, kaip yra ir laukti pasiūlymų rugsėjo, iki rugsėjo 6 dienos. Ir tuomet išspręsti visą šį klausimą balsavimo būdu, būtent demokratiškiausių būdų. Na, būtų būtų toks mano kaip pirmininko pasiūlymas. Ir Dabar norėčiau pasakyti, kad tai buvo labai gyva diskusija. Ir ypač norėčiau padėkoti visiems dalyvavusiems diskusijoje. Dėkoju agentūrų atstovams, kurie prisijungė. Ir taip pat noriu pasakyti, kad su šiuo darbo tvarkės punktu jau baigta. Pereiname prie kito punkto. Tai būtų Ar galime pereiti prie pono Štoiberio e, pasisakymo? Ar visiems primtina? Hier hören. E, dabar pusvalandis ponui Štoiberiui. Ir tuomet bus balsavimas. Get Mr. Schreiber. I will see. I, I saw it. Oh, no, no. Thank you, Sophie.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, mėly kolegos, norėčiau pabrėžti, kad balsavimas bus iškart po pono Štoiberio pasisakymo, maždaug penktą valandą. Pone Štoiberį, suprantu, kad jūs turite maždaug pusvalandį. Mes šiek tiek e, vėluojame atsiliekame nuo savo darbo tarkės, tačiau politikoje taip jau kartais nutinka. Mes aptarėme e, procedūras. Svarstome tokius klausimus kaip e, biudžeto įvykdymo patvirtinimas, e, kaip administracinė našta nuostata biurokratiniai klausimai, ES išlaidos ir esu įsitikinęs, kad jūsų darbo grupė turiu įdomių pasiūlymų, kaip sumažinti mokesčių mokėtojams tenkančią naštą. Tai yra labai svarbi mūsų darbo dalis ir labai malonu, kad jūs prisijungėte prie mūsų šią popietę. Būtų gerai, jei galėtume turėti kokią nors biurokratinę e, pertrauką. Pavyzdžiui, kalbant apie e, poveikio vertinimo klausimą, galbūt galima jį žvelgti plačiau apie galimą naštą. E, piliečiams, kad biurokratinė našta tenkanti piliečiams nebūtų didinama. Taigi mes biudžeto kontrolės komitete iš tiesų maloniai sveikinam Jūs atvykus į šį e, viešą e, posėdį. Prašome šnekėti į kairį mikrofoną. Pone pirmininkė, e, ponios ir ponai. kai 2008 metų rudenį Pirmą kartą atėjau į biudžeto kontrolės komitetą ir pranešiau apie savo naujas užduotis, e, savanoriškas užduotis, kuriomis buvo siekiama prisidėti prie Europos integracijos proceso, o tuomet, e, kai sugrįžtu čia į 2012, atsiprašau, į šį komitetą 2012, jis vis dar užėmų šias garbingas pareigas. Tačiau komisijos pirmininkas pratėsi mano e, įgaliojimus iki 2012, nuo 2010 metų. Apskritai Europos komisija labai tengiasi mažindama biurokratinį aparatą. Ir pastarosios krizės metu biurokratijos mažinimas gali prisidėti prie augimo ir tai galėtų reikšti laisvą augimo programą, įgyvendinę e, e, šiuos pasiūlymus galėtume e, pasiekti pusantro procento augimo. Äh, su komisijos pirmininku aptarėme biurokratijos mažinimo galimybės. Ir pirmą kartą paraginame glaudžiau bendradarbiauti nacionalinės vyriausybės. Ir norėtume paklausti, kaip e, kitos ES valstybės narės įgyvendina šiuos teisės aktus. Tokio dalyko anksčiau nebuvo. Biurokratijos mažinimas yra tiesiog būt primestinas, kadangi daug, daugeliui e, maž, smulkių ir vidutinių įmonių tenka didžiulė e, biurokratinė našta. kartais skundžiamasi, kad Europoje e, nepakankamas verslumas, kad tačiau nesusimastoma, kad e, yra per daug e, reikalavimų ir taisyklių. Buvo pateikta netgi konkrečių pavyzdžių. Mes taip pat turime e, ir į biurokratijos matym, mažinimą žiūrėti kaip į politinį klausimą. Tai yra labai svarbu Europos ateičiai. Manau, kad visi turime atsižvelgti į tai ir savo valstybėse, Beniliukso valstybėse, Vokietijoje, Junktinėje karalystėje. Ir jeigu paklaustume paprasto žmogaus, e, ką jums reiškia Europa, 40 procentų pasakytų, kad tai yra biurokratinis monstras ir panašiai. O tai galbūt nėra visiškai tikslu, tačiau mes turime e, e, pakeisti šį įsitikinimą. Ir jau 40 žmonių, procentų, atsiprašau, žmonių galvoja, kad Europa yra biurokratinis monstras. Tai reiškia, kad tai yra labai svarbi politinė tema, svarbus politinis klausimas. Ir nesvarbu, ar tai yra Vokietija, Junktinė karalystė, Italija. E, požiūriai yra skirtingi. Tarkim, Britai nemėgsta ES, Portugalai galbūt šiek tiek didesnės simpatijas turi, tačiau, tarkim, tas orientacinis 40 procentų skaičius iš tiesų rodo problemą. Ir tam buvo parengta veiksmų programa. Europos komisija rengėsi spręsti e, šį e, biurokratijos mažinimo klausimą. Įgyvendindama reformą. E, tai yra visi teisiniai reikalavimai keliami smulkiosioms įmonėms. Kalbame apie 24 milijonus įmonių, su kuria bis Ende des Jahres 2000 kurios sudaro 124 milijardus eurų išladų. Ir komisija siekia tai sumažinti iki 2012-25 procentais. Tai e, leistų Europos e, ekonomikai aukti pusantro procentro. Tai būtų 150 milijonų eurų papildomų asignavimų. Uh, Nuo 2008 metų peržiūrėjome 300 komisijos pasiūlymų ir Milliarden Euro, also eine Entlast. Ir galėtume staupyti 41 milijoną eurų. Tai, mm, tai tam pritarė trys institucijos ir mes mažiname smulkioms ir vidutinės įmonėms tenkančią biurokratinę naštą. Dar vienas tikslas, kuris galbūt sunkiau pasiekiamas, tačiau siekis atsisakyti uh, reguliavimo, per didelio reguliavimo galėtų e, duoti 7,5 milijono eurų papildomų pajamų. Ir ponas Velė taip pat atkakliai dirba ties šiuo klausimu. Dėja buvo pateikti e, netinkami pasiūlymai ir mums taip pat reikia spręsti ir šiuos klausimus. kurgi kyla e, pas, įtampa dėl šių klausimų. Pirmiausia yra klausimas, ar jūs pasitikite manim, ar jūs mm, norite e, rizikuoti, ar norite viską labai griežtai reglamentuoti ir nustatyti teisės aktais. Reikia siekti tinkamos pusiausviros e, tarp saugumo ir užtikrintumo ir laisvės. Uh, na, galbūt būtų toks techninis pavyzdys, kaip pavyzdžiui, tachografas. Norint apsaugoti vairuotojus ir padidinti jų saugumą, Europos Sąjungoje buvo. Okay. Buvo pasiūlyta naudoti e, tach, skaitmeninius tachografus uh, kad vairuotojai negalėtų važiuoti ilgiau nei 8 ar 9 valandas per parą ir kad tai viskas būtų registruojama skaitmeninėme tachografe. Ir siekiant, kad tai vyktų re, realybėje, sunkvežimių, sunkesnių nei 3,5 tonos e, vairuotojai turi naudotis tachografais. Europos Sąjunga netgi viršijo savo šiuos tikslus. Kalbant apie smulkės ir vidutinės įmonės, e, kurios kartą ar du per savaitę veža e, krovinius 50 ar 600 km atstumu, net ir jos turi naudotis tachografais. Tai iš tiesų gan absurdiškas reikalavimas. Ir tai yra tipiškas atvejis, kuris liūdina žmonės. Ir aukšto lygio grupės e, pasiūlymas 2008-2009 metais buvo. Tai yra, buvo skirtas prizas geriausiam projektui, kurio buvo siekiama mažinti biurokratizmą, jis atiteko Prahai. Skaitmeninis tachografas reikalingas tik tuomet, jei važiuojama daugiau negu 150 km atstumas, jei yra įveikiamas. Kalbėjau su ponu Tajani, su uh, ponu Kalas ir pasiekėme susitarimą galiausiai radome sprendimą. Tai buvo ne šimtas. Tai yra ne mažiau negu šimtas. Jeigu važiuojate mažiau negu 150 km, skaitmeninio tachografo naudoti nereikia. Ta, E, tačiau tai būtų taikoma sunkvežimiams iki 2,8 tonų svorio. Tuomet po ketverių metų galbūt e, galėtume pereiti prie penkių tonų svorio sunkvežimių ir to tachografo reikalavimo. E, Tai 14 metų dirbau ministru, vidaus reikalų ministru ir tikrai žinau daug dalykų apie biurokratiją, manęs to mokyti nereikia. Mm. Tačiau e, vartotojų ir konkurencijos taryboje matau, kad visi turi tam tikrų regioninių interesų, kalbant apie vežėjus ypač ir kalbant apie Europą Aš tai tikrai gerai suprantu, tiesiog norėjau tai jums perduoti. Ponios ir ponai, dabar norėčiau pabrėžti dar vieną dalyką, kuris tikriausiai jūs domins. Jūs kaip Europos parlamento nariai dažnai sus, susidurėte su biurokratija. Ir jūsų bar, m, mm, žmonės, jūsų rinkėjai dažnai kritikuoja Europą už per didelę m, mm, m, mm, biurokratija. Kiek e, pa, išnagrinėjau, kiek Vokietijoje per pastaruosius penkerius metus buvo priimta e, naujų teisės aktų. Tai yra 21 tūkstantis taisyklių ir e, e, reglamentų skirtų Vokietijos piliečiams. Tai yra tikrai gerokai daugiau nei kitoms ES e, valstybėms taikomi reikalavimai. Maždaug 58 procentai kasdienio teisėkuros darbo yra susijęs su teisės aktais iš Briuselio. Tai tam tikrą prasme ES sprendimai yra daug svarbesni e, nei e, tai atrodo vietos žmonėms. ir pirmininkui visuomet sakau, ne, jokia politinė sistema nėra kritikuojama taip smarkiai kaip Europos Sąjunga. Kai kai kas nors nutinka, visuomet sakoma, na tai ir vėl Briuselis. Mes peržiūrėjome 77 direktyvas ir žiūrėjome, kaip jos įgyvendinamos. Galite apie tai paskaityti e, šiame dokumente. Ir tą reikia aptarti ir su nacionaliniais parlamentais. reikia pašalinti bent trečdalį biurokratijos iš ES. Ir e, didžiul, bent, tre, atsiprašau, bent trečdalis e, biurokratijos yra sukuriama dėl netinkamo e, teisės aktų perkelimo į nacionalinius teisės aktus. E, ir tai yra ir dėl Skandinavijos šalių, dėl Austrijos. E, kodėl lietuviams reikia 77 dienų viešųjų pirkimų konkursams kai Luksemburgė pakanka, tarkim, 22 dienų arba e, Luksemburgė arba ki, kitur tas laikotarpis taip pat yra trumpesnis. Kodėl viešiai pirkimai Bulgarijoje trunka ilgiau? Tačiau niekas apie e, šiuos e, dalykus nekalba. Tai kritika skirta visoms valstybėms narėms. Ir džiaugiuosi, kad galiu tą padaryti Europos parlamente ir Europos komisijoje. Ir manau, kad mums, tą iniciatyvą mums reikia aptarti išsameu. Estijoje yra gan gražus, gan geras pavyzdys, tai yra įstatymas draudžiantis E, į, komer... į priekybos registrą perduodamus duomenis, e, tai yra duomenis, kurie perduodami skaitmeniniu būdu. Atsiprašau, tai yra e, priekybos registre 75 procentai duomenų yra e, skaitmeniniai, perdodami skaitmeniniu būdu. Tai šis rodiklis gerokai viršė ES rodiklius. Dar vienas pavyzdys būtų, kalbėjau su Vokietijos transporto ministru, savo draugu Piteriu, kur, kuriam pasakiau. 2021 metais Štutgarte bus naujas geležinkelis. Įsivaizduokite, jeigu jis bus, būtų pastatytas Stoholme, Romoje ar e, Liuksemburgė. Ir Piteris sako, taip, žinoma galiu pateikti lyginamąją analizę ir parodysiu, kokios buvo procedūros. O po dviejų savaičių jis man pasakė, kad vis dėlto nežino, kaip, kaip tos pačios procedūros veiktų kitoje vietoje. Ir iš tiesų dėl to labai gaila. Ta, tai tik įrodo, kad trūksta e, m, veiksmingumo, efektyvumo. Nedidelis pasiekimas buvo tai, kad. E, äh, nicht näher erläutern. Eine letzte Bemerkung will ich machen. Ich muss das ganz e, e, kad administracijos institucijose labiau bendradarbiauja. Komisijos pirmininkas yra Portugalas. Jis nori spręsti biurokratijos klausimą e, gan aktyviai. Galbūt Portugalijoje tai nėra tokia aktuali tema, e, kaip, tarkim, žmonėms Junktinėje karalystėje ar mm, Austrijoje. Aš manau, kad pastaraisiais metais Europos komisijoje e, buvo mąstymo pasikeitimas, įvyko mąstymo pasikeitimas. Ir aš tuos pokyčius siečiau su e, vadovybės pasikeitimu. Prieš dešimt metų niekas nebūtų pagalvojęs apie a, e, a, e, aplinkos apsaugos reglamentus, apie vartotojų apsaugos reglamentus arba darbo teisės teisės aktus, kurie turėtų neigiamos įtakos kažkur kitur. O dabar žmonės nuolat apie tai galvoja ir galvoja, ką tai reiškia ne tik kažkokiai konkrečiai politikos sričiai, bet ką tai, kokios įtakos tai turės kitoms e, politikoms sritims. Ir į tai yra atsižvelgiama, daug labiau atsižvelgiama Europos komisijoje ir nacionalinėse admin, administracijose. Kalbėjausi su 27 valstybių vyriausybių atstovais apie biurokratijos klausimus. Kiekvienoje valstybėje yra darbo grupė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 tokiu būdu ir Europos komisija pateikė dar daugiau pasiūlymų ir atliko konkretų poveikio vertinimą. Ir parlamentas taip pat prie šio proceso prisidės ir skirs gal nemažai darbuotojų. Ponas Van Rampui taryboje nori sukurti anti biurokratinė observatorija, e, stebėjimo tarnyba. Ir tarp institucijų vyksta tam tikra konkurencija šioje srityje. Jeigu neturėsime ne, e, realių e, lūkesčių, galbūt šio bei to pasieksime. Žmonės bei vyriausybės žiūri į skirtingas puses. Ir jeigu paklaustume žmonių, ar jie norime, nori, atsiprašau, valdžios paklaustume, ar jie nori saugumo ir ar nori, kad visos priemonės būtų tinkamai vykdomos, jie tuomet atsakytų taip. Tačiau tuomet ir visi išprotėja dėl tos biurokratijos, nes yra 27 parlamentai, 27 vyriausybės ir jie visuomet. Ne visuomet galvoja, kaip galėtų pagerinti žmonių gyvenimą, o pagerinti žmonių gyvenimą jie gali per e, teisės aktus. Žinoma, politikai e, tikriausiai nepasakys, kad jie nenori kurti teisės aktų, kad jie galbūt nori daugiau dėmesio skirti konkrečių problemų sprendimui, Taigi e, su šiais klausimais yra susiję nemažai į, į tokių e, jautrių dalykų. Dėkoju iš jūsų dėmesį ir man būtų malonu, jeigu jūs taip pat sektumėte šios klausimus. Ačiū ponia Štoiveri už jūsų e, įdomų pasisakymą. Rengdamėsi šiam susitikimui pažiūrėjau, jūs peržiūrėjau jūsų pavyzdį, kaip būtų galima sumažinti sąnaudas ir išlaidas, o kalbant apie sieną kapinėse, tai iš tiesų ją pastačius tie, kurie ten negalės iš, išeiti iš kapinių, o tie, kurie yra už kapinių tvaros, negalės į jas patekti. Uh, Mm, na, mūsų diskusija galbūt niekur ir neveda. Na, mes diskusiją dėja e, turime nelabai daug laiko. Pirmiausia, kalbės ponia Gresler, pato ponia Jelė Sender. Ponia Gresler, labai jums ačiū ir aš dėkuoju jums apie, apie frakcijos vardu už šį pranešimą. Jame yra aiškiai paaiškinta, kaip mes galėtume patobulinti savo darbą. Štai yra vienas geriausių dokumentų, kurį ir sumažęs per pastaruosius metus. Jūs labai aiškiai kalbėjote apie problema, su kuriamis mes susiturime. Mes tai iš tikrųjų turime e, įstatymų, teisės aktų e, pasaulį ir realų gyvenimą. Kaip galima būtų šios e, šias skirtingas visetas suartinti. Ir mes žinome, kad žmonės puikiai supranta, kad privalu įgyvendinti teisės aktus, tačiau teisės aktai turėtų taip pat atsižvelgti tai, kad kas, kažkas juos įgyvendins. Uh, Tam panašu, kad reikės surasti ir papildomų pinigų. Ir gali būti, kad mums tiesiog trūksta minčių ir gal mes nepakankamai kūrybingai e, dirbame. Ir džiaugiuosi, kad jūs taip pat e, naudojate, nesinaudojate europietiškų žargonų savo dokumente. Taigi mes turime labai paprastomis priemonėmis, labai paprastomis ir aiškiomis priemonėmis spręsti šias problemas. Jūs minėjote 85 procentus Tai yra labai įdomu ir gal jūs galėtumėt pateikti mums visus skaičius aiškioje lentelėje. Aš taip pat parengiau, surinkau kai kurios statistinės duomenys. Ir aš manau, kad būtų įdomu taip pat su jūsų rekomendacijomis susipažinti ir mūsų generaliniam sekretoriui, ir, ir Vokietijos parlamentui, ir, ir žmonėms komisijoje, ir kitoms organizacijoms. Uh, Nemažai valstybių narių kalba apie tai, jog būtina mažinti demokratiją, tačiau jos pačios nenori, kad kas nors prižiūrėtų, kaip joms sekasi tai, tai daryti. Bet šiuo metu mes išgyvename ekonominę krizę ir žmonės reikalauja, kad už kiekvieną eurą būtų atsiskaityta, kad būtų paaiškinta, kam jis, yra, kam jis buvo panaudotas. Ir jūs visiškai teisingai sakėte, kad mes privalome reikalauti didesnės atskaitomybės. Pirmkas, aš siūlau kolegoms pateikti iš karto kelias klausimus, kuriuos mūsų svečias pato sakys. Pone Jeller Sender. Ačiū, ponė Pirinkė, aš norėčiau padėkoti ponui Štoiviu už jo įžanginį žodį ir taip pat dėkoju jam už uh, jo ryštą ir uh, asmeninį įsipareigojimą dirbant šį darbą. Skaitmeniniai tachografai tai yra dalykas, kuris liečia mane asmeniškai. Jūs sakėte, kad e, būtina prižiūrėti, kiek laiko vairuoja profesionalus darbuotojai, tačiau panašu, kad patys vežėjai taip nemano. Ir e, jūs sakėte, pavyzdžiui, tai, kad e, kad galima leisti nedideliems minio autobusams važiuoti 150 km ir nereikalauti, kad, kad būtų taikom, taikomi specialūs saugos reikalavimai. Mm. Tačiau žinau, kad Ispanijoje labai dažnai tokie, uh, tokie furgonai nuvažiuoja kur kas didesnį atstumą. Ir tai gali kelti problemų. Na gerai, bet dabar perinu prie klausimų. Ar jūs turite kokią nors formulę, kurią galima būtų taikyti decentralizuotoms valstybėms? Nes toms valstybėms, kuriuose egzistuoja trijų uh, lygių administracija. Nes tai dažnai sukelia nemažai problemų ir man būtų įdomu, kaip šioje srityje galima būtų dalintis geriausią praktiką. Antras klausimas yra susijęs su komunikavimu. Jūs kalbėjote apie tai, jog mes turime žmonėms aiškinti, jog Bruselis iš tikrųjų yra svarbus, jis vaidina svarbu vaidmenį Ir kad e, ne viskas irgi priklauso nuo Bruselio, kad daug kas priklauso nuo nacionalinių administracijų. Taigi, kaip jūs e, siūlytumėt pagerinti e, bendravimą su piliečiais? Ir trečias dalykas, jūs kalbėjote apie tai, kad mes turime mažinti teisės aktų skaičių, bet juk gyvendami krizės aplinkybė, mes negalime mažinti visiškai nesižudami tai, kokį poveikį tai turės mūsų ūkiai. Kaip jūs siūlytumėt spręsti šią problemą? Turiu ponas Galeris. Ačiū, Pone Štoberė, dėkoju Jums už e, Jūsų kalbą. Norėčiau kai ką pakomentuoti. Buvęs Bavarijos e, e, prezidentas Europos parlamente sakė, jog Dėl to, kad tarybas tengiasi atsižvelgti nacionalinius ypatumus, sukuriama papildoma biurokratija. Tai buvo labai įdomi pastaba ir, ir jūs taip pat panašu, kad savo dokumente tai atsižvelgėte. Aš už tai esu jums dėkingas. Toliau. Pas mane atvyksta lankytojų grupės maždaug uh, kas mėnesį. Ir aš jiems stengiuosi paaiškinti, kaip dirba mūsų institucija. Ir labai dažnai paaiškėja, kad jie uh, įsivaizdavo jos darbą visiškai kitaip, nėra iš tikrųjų. Taigi iš tikrųjų bendrauti su piliečiais būtina. Trečias svarbus dalykas yra tai, kad jūs kalbėjote, pažiūrėjau, apie tai, kad reikia mažinti daromų klaidų e, skaičių. Mes galėtume, pažiūrėjau, pagalvoti, kaip galima būtų sumažinti e, klaidas, e, rengiant ir įgyvendinant mūsų biudžetą. Galima taip pat ir pažiūrėti į tai, kokios taikomos taisyklės viešiešiems pirkimams. Šiuo metu šios taisyklės yra peržiūrimos ir aš manau, kad mes turime puikią galimybę jas patobulinti ir mes gal galėtume šiuo klausimu bendarbiauti su jūsų aukščio, aukšto lygio darbo grupe. Akivaizdu, jog e, turime įtraukti visus tuos, kas nori gauti kontraktus, tuos, kas, kas rengia e, konkursų sąlygas. Uh, bei su tais, kas prižiūrės, kaip yra e, vykdomos sutartis. Nes jei mes norime, kad būtų daroma mažiau klaidų, kad, e, kad e, takoma tvarka būtų paprastesnė, tuomet turime patobulinti dabartinę tvarką. Taigi turime tikrai glaudžiau bendradarbiauti šiuo klausimu, tam, kad laimingų žmonių būtų ir patenkintų žmonių būtų kuo daugiau. Pirmininkas, dėkoju. Pane Holmaier turite maždaug pusę minutės. Dėkoju. Na, aš pirmiausia norėčiau. Pasakyti, ponui Štoberui, kad jūs daug kalbėjote apie tachografą. Ir aš manau, kad daug klaidų daroma yra dėl to, kad taisyklės yra per sudėtingos, daug klaidų darome ir mes Europos parlamente. Ir būtų labai naudinga, jei Europos parlamentui būtų aiškiai pasakyta, kam reikia teikti tachografo naudojimo taisyklės. Mes galėtume išnagrinėti e, atskirų vežėjų atvejus, atsižvelgdami tai, ar tai yra profesionalus ar neprofesionalus vežėjai. Nes nebejoju, kad e, parlamento nariai tuomet aiškiai suprastų, ar a, e, trūkdo vežėjams dirbti mūsų taikomos taisyklės ar ne. Bet aš turiu jūs klausimą jums. Ką jūs rekomenduotumėte valstybėms narėms? Kaip jūs rekomenduotumėte valstybėms narėms geriau įgyvendinti e, teisės aktus ir kaip galima būtų paraginti valstybės narės įgyvendinti jas kuo paprasčiau, tam, kad nebūtų kiekvienoje valstybėje išradinėjimas dviratis ir kad nebūtų ieškomų skirtingų tų pačių teisės aktų gyvenimo būdų. Dėkuoju poniai Holmeier. Mūsų posėdės yra e, transliuojamas ir todėl aš norėčiau viešai pasveikinti pas mus atvykusius poną Simpsoną ir, pon, ir ponę e, Grioterį. Ponas Simpsonas vadovauja transporto komitetui ir jūs rengėte dokumentus dėl tachografų. Mes norėjom tiesiog atkreipti į jūsų dėmesį į tai, kad iš to Berkabilėje kalbėjo daug apie tachografus ir mes e, vadovavomės penktuoju darbo tvarkos taisyklių priedu, e, įvardydami jūsų kompetencijas. Pana Štober. Pirmiausia, sakysiu, ponios Holmar klausimą. Aš norėčiau labai aiškiai jums paaiškinti, ką mes padarėme, tam, kad jūs suvoktumėt, e, kaip mes dirbome. Aš parašiau visų 27 valstybių narių valstybių vyriausybių vadovams ir gal tai, ką dabar sakysiu, taip pat tiks ir pono galerio klausimai. Taigi prašiau visiems valstybių vyriausybių vadovams ir paprašiau, kad jie pateiktų mums geriausios praktikos, pažangiausios praktikos pavyzdžius įvairiose sritise. Ir 27 valstybių narių, valstybių vyriausybių vadovai pateikė man atsakymus, kuriuose labai gerai išaiškino, kaip jiems sekėsi gyvendinti tuos vienokius ar kitokius teisės aktus. Ir ponia Galerija akivaizdu, jog vieniems sekasi geriau, kitiems prašiau. Ir aš nebijoju, jog nacionaliniai parlamentai taip pat gali pateikti klausimą savo vyriausybėms, kodėl mes nesame tarp, tarp tų, kurie geriausiai taiko vieną ar kitą teisės aktą. Ir gal tuomet vyriausybė susimastys. taip jau matyti ir, ir nutinka ir Skandinavijoje, ir Junktinėje karalystėje, ir e, Vokietijoje, gal ir Beneliukso šalyse. Taigi mes kalbame apie tai, kad mums reikia keisti e, savo administravimo kultūrą. Ir Monika, jums galiu pasakyti, kad kai mes kalbame apie teisės aktų įgyvendinimą ES, tuomet taikome e, maždaug dešimtį įvairių rodiklių ir vyriausybės galėtų tiesiog pažiūrėti į šį mūsų parengtą dokumentą, nes ten yra akivaizdu, iš, iš ko reikėtų mokytis ir kokius pažangiausius praktikos pavyzdžius reikia, reikia taikyti. Pone Galerį, aš nenoriu kritikuoti viešųjų pirkimų kaip, kaip tokių, kaip procedūros, tačiau aš galiu pateikti jums daugybę pavyzdžių, kai uh, taikomos tai tikrai nesąmoningos taisyklės. Pavyzdžiui, kartais taikomi reikalavimai vidaus rinkai. Ir viena šalis perkelia šios reikalavimus savo nacionalinį teisyną vienokiu būdu, kita kitokiu. Ir, ir tuomet tai visa mūsų bendra sistema neveikia. Pane Galerį, jūs taip pat kalbėjote ir apie mūsų bendrus interesus, jūs kalbėjote apie regionų interesus. Aš žinau, kad regionai yra labai svarbus ir puikiai žinau apie subsidiarumo principą. Jei pažvelgsite į priekybos balansą Europos Sąjungoje, jei pažvelgsite į įsipareigų e, reikalavimus e, dėl e, viešųjų konkursų, konkursų, kurie taikomi yra mažoms ir vidutinėms įmonėms, pamatysite daug įdomių dalykų. Aš vieną kartą dirbau taryboje ir girdėjau iš Portugalijos e, atstovų vienokią nuomonę apie vieną reikalavimą, iš Austrijos e, atstovų e, visiškai kitokią nuomonę, taip kaip galima būtų juos taikyti. Nepamirškime, jog regionų lygmuo yra svarbus, bet mesgi visi gyvename ES ir todėl mes turime kuo labiau derinti taikomas taisyklės. Viešųjų pirkimų direktyva ir jos reforma. Ši reforma turėtų būti labai įdomi ir tiesiog norėčiau Jums pateikti pra, tokį pavyzdį. Maltoje, pavyzdžiui, galima būtų Maltos galima būtų paklausti, kodėl Lietuva sugeba surinkti viešuosius e, viešų pirkimų konkursus per tokį trumpą laiką ir kodėl jie to nesugeba. Atsakydamas dabar į ponios Ajalės Sender klausimą, galiu pasakyti labai paprastai. Aš galiu sugrįžti tiesiog prie to pavyzdžio, kuris aš pateikiau, kai kalbėjau apie laisvę ir saugumą. Mes nagrinėjame įvairiausius klausimus. Na, jei, pažiūrėjau, pasvelgsime į saugos diržus. Pavyzdžiui, jeigu jums labai, labai rūpė saugumas, tuomet jūs ne tik prisieksite saugos diržų, bet jūs, jūs atitinkamai pakoriguosite ir, ir, ir sėdinę, ypač jeigu kalbame apie vaikus, ir pritaikysite papildomas kokias nors e, saugumo priemonės. Tachografai taikomi komerciniams vežėjams, profesionaliems vežėjams, tiems, kurie vairuoja maždaug 50 valandų per savaitę. Ir mes turime užtikrinti, jog jie nevairuotų per daug valandų per vieną dieną. Būtent todėl yra, ir yra sukurtos šiuo metu taikomos taisyklės. Bet mes nenorime, jog būtų įmamasi visų įmanomų priemonių saugumui u, u, užtikrinti, kai pakanka tik tai vienos priemonės tam, kad vairuotojas dirbtų saugiai. Jeigu kas nors, pavyzdžiui, vairuoja trumpais atstumais, tuomet gal ir nereikia jiems tachografo. Pažvelkite, pavyzdžiui, į vaikų žaislus. Tai ža, tikrai neįtikėtina. Jeigu jūs norite parduoti kokį nors žaislą, pavyzdžiui, Londone, jūs turėtumėte atlikti tyrimą, kuriame pirmiausia dalyvautų mažiausiai šimtas vaikų. Ir įsivaizduokime, kad tai yra pistoletas ar šautuvas, žaslinis šautuvas. Ir jūs turėsite tuomet prižiūrėti, ar visi vaikai sugeba tinkamai naudoti e, šį šautuvą. Ir jeigu paaiškės, kad jie nesugeba su juos susitvarkyti, tuomet jūs negalėsite gaminti ir, par, ir pardavinėti tokio žaislo. Uh, Jūs galite be abejo pasakyti, kad jeigu tai išgelbės bent vieno vaiko gyvybę, tai tuomet jau yra, yra pateisinama. Gal tokiu požiūriu taip pat galima suprasti. Bet nepamirškime, jog turime derinti saugumą ir, ir laisvę. Ir mums reikia tam tikro lankstumo, protingai apskaičiuoto. Ir visi parlamentai turi e, tuo rūpintis. Nes be abejo, mums reikia e, reikia užtikrinti, jog mūsų visuomenė būtų saugi, tačiau kartu nepamirškime ir, as, ir asmeninės atsakomybės, kuri tenka kiekvienam visuomenės nariui. Pane Gresler, jūs taip pat visiškai teisingai kalbėjote apie institucijų bendradarbiavimą, tačiau aš manau, kad gal taryba galėtų daugiau padirbėti, kadangi taryba yra kur kas glaudžiau susijusi su teisės aktų gyventinimu nei Europos parlamentas ir komisija. Deja, turime nedaug laiko, nes neabijoju, kad jūs klausimų turite labai daug. Aš lankiausi įvairiose frakcijose, EPP frakcijoje, socialdemokratų frakcijoje. Ir net e, kolegos iš Prancūzijos mane pagyrė, nors to aš visiškai nesitikėjau. Ir aš manau, kad mes visi iš esmės einame tuo pačiu keliu, mes visi norime mažiau demokratijos. Ir aš jums visiems dėkoju, dėkoju visiems e, kolegoms ir dėkoju komiteto pirmininkui ir linkiu jums sėkmės. Dėkoju daktarui Štoiberiui, pamiršote paminėti liberalus. Bet pats, kaip ir liberalas, galiu pasakyti, kad jūsų idėjos iš ties mus nukreipia tą linkme, kad naudotumėmės geriausios praktikos pavyzdžiais ateityje ir kad būtina žiūrėti ne tik, kur yra didžiausias klaidų lygis, bet daugiau dėmesio kreipti būtent tą gerąjį praktikai. Komiteto vardu norėjau Jums padėkoti. Jūs tikrai vienas iš pačių geriausių kalbėtojų. Lankiausi ir liberalų frakcijoje, buvo vienas iš intensyviausių ir ilgiausių posėdžių mano istorijoje. Dėkuoju Jums. Ačiū. Ja, wir verabschieden Herrn Stoiber mit äh, dem Wunsch viel Energie bei der Umsetzung. Taigi, išgirdome pono Štoiberio mm, pasisakymą, tikiuosi, kad jam užteks energijos ir toliau mažinti biurokratinę naštą. Taigi mes tikrai nenorime kištis į konkurencingumo dalykus ir dabar siūlyčiau tęsti posėdį ir perėti prie ketvirto darbo atvarkės punkto. Specialiosios ataskaitos numeris 12. Pranešėjai Marta Andreasen. Pradėsime balsavimą. Taigi pradėkime balsuoti ketvirtas darbo tvarkės punktas, specialioja ataskaita numeris 12, trečioji pastraipa, Ines Sender, pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko, elektroniniu būdu balsuokime. Balsavimas baigtas. Ar visi balsavote? Ar tai teisingas rezultatas? Nesu tikras, kad visi spėjote balsuoti. Ar visi turite balsavimo korteles? Taigi, eikime tuomet prie kito. Jens Geir pakeitimo, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Dar kartelį, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. Trečias, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. Ketvirtas. Kas už? kas prieš, kas susilaiko, priimta. Penktas atkrenta. Aštuntas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Septintas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Šeštas atkrenta. Šeštas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimta. Dvyliktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. Devintas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimta. Vienuoliktas pakeitimas. Atkrinta. Dešimtas pakeitimas. Atkrenta taip pat. Ne. Ne, netkrenta. Balsuokime dėl dešimtojo pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. Tryliktas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. Keturioliktas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. Kompromisinis Pakeitimas numeris vienas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. Pasitikrinkime elektroniniu būdu dėl pirmojo kompromisinio pakeitimo. Ar visi balsavote? Kažkas šiandien taip. Kažkas pamiršo korteles. Balsavimas baigtas. Priimta. 15 ir 16. Atkrinta 17. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 18. Pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patikrinkime elektroniniu būdu dėl 18 pakeitimo. 17 balsavo. Atmesta. 19 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patikrinkim elektroniniu būdu dėl 19 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Priimta. 20 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? kas susilaiko, atmesta. 21 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 22 kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 23 pakeitimas buvo atsiimtas. 25 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 26 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 28 pakeitimas, kas už. Ne, 28 atkrinta, jį priėmėm 23, bet 23 buvo atsiimtas. Taigi visi pakeitimai atkrinta ir kitas yra pech vienas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Nelabai aišku, tuomet balsuokime elektroniniu būdu dėl PEH 1 pakeitimo. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau pechtų pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Pech 3. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Pech 4, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Penktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Pech 6, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta patikrinkime elektroniniu būdu, balsuokime dėl PEH 6 pakeitimo. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. 10 už 9 prieš. Per 7. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patikrinkime elektroniniu būdu dėl per 7 pakeitimo. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Aštuntas pakeitimas, kas už, kas prieš. Priimta. Pektivini pakeitimas, kas už, kas prieš. Kas susilaiko. Patikrinkim elektroniniu būdu dėl PEH 9 pakeitimo. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 9 balsai už ir prieš atmesta. Per 10 kas už kas prieš. Patikrinkim elektroniniu būdu dėl per 10 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Priimta per 11. Kas už kas prieš, kas susilaikė priimta, 12, kas už, kas prieš, kas susilaikė priimta ir elektroniniu būdu balsuokime dėl viso dokumento. Balsavimas baigtas. Ataskaita yra priimta. Sveikinu Marta Andresen. Toliau Tomos, Tomo Deutsch specialioji ataskaita. Taigi visų pirma balsuokime dėl pirmojo pakeitimo. Kas už, kas prieš, priimta. Antrasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Trečias pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patikrinkime elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Priimta. Ketvirtasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Priimta. Afet vienas. Kas už? Kas prieš? Priimta. Balsuokime nuo antro iki penkto imtinai, kas už, kas prieš. Priimta. Ir balsuokime elektroniniu būdu dėl Tomo Deutsch pranešimo projekto. Balsavimas baigtas. Patvirtinta, sveikinu pranešėją. Skelbiu balsavimo pabaigą. Kolegos, norėčiau dabar pradėti svarstyti aštuntąjį darbo tvarkės punktą, pasinaudoti tą progą, kad turime audito rūmų narį su mumis ir nukelti septintąjį darbo tvarkės klausimą vėlesniam laikui. Ar būsite su mumis rytoj? Gerai, tuomet rydienai atidėkime, rytoj rytui atidėkime e, ES bendrojo biudžeto tarybos biudžeto vykdymo patvirtinimo klausimą. Gal galime pirmąjį punktą dabar aptarti. Pirmų klausimų rytoj ryte aptarti šį klausimą. Taip, galime. O dabar aštuntasis darbo atvarkės punktas. Dėl struktūrinių fondų. ar komisija teisingai naudojo lėšas skirtas valstybės, valstybių narių valdymo ir kontrolės sistemų trūkumams. Ponas Geijer yra pranešėjas, ar norėtumėte pristatyti klausimą? Herrn Differ und seinen Pirmiausia, norėčiau padėkoti Europos audito rūmų atstovams ir kolegoms už pagalbą. Tikrai buvo labai įdomu dirbti su šiam, šiuo pranešimu. Ir man tikrai bus labai malonu pateikti komiteto nariams ataskaitą, jeigu galėsiu nustelbti triukšmą salėje. Visi žinome, kad klaidų lygis regioninėse, regioniniuose fonduose sukėlė daugybę sunkumų, pradėjus mums analizuoti biudžeto patvirtinimo procedūras. Ir klausimas kyla dėl to, ar kontrolės ir valdymo sistemos veikia tinkamai ir kaip komisija reaguoja į trūkumus. Uh, Šie klausimai yra labai svarbus, siekiant panalizuoti tai, kaip galime sumažinti klaidų lygį regioninėje politikoje. Audito rūmai panalizavo 40 programų iš regioninio fondo valstybėse narėse ir analizavo tris pagrindinius klausimus. Pirmiausia, ar komisija atsižvelgė, tai yra, ar komisija ėmėsi būtinų priemonių, jeigu matė trūkumus ar ji užtikrino, kad priemonės, kurių buvo rekomenduota įgyvendinti, iš tikrųjų buvo įgyvendintos. Audito rūmų išvada yra tokia, kad laikotarpis, kurių valstybės narės, kurio valstybės narės ėmėsi gyvendindamos priemonės, yra per daug ilgas. Uh, Mes analizavome programas susijusias su užimtumu, socialiniais reikalais. 32 mėnesiai regioniniam generaliniam direktoratui. Tai yra tikrai per daug ilgas laikotarpis. Taigi, aš visuomet esu linkę šiame kontekste pasakyti, jog mes norėjome užtikrinti, kad valstybės narės parodytų savo atsakomybę įgyvendinti korekcinės priemonės, kurias nurodė komisija. Tai yra tikrai didžiulė atsakomybė ir ateitie mums reikės pasižiūrėti, kaip galėsime sumažinti laikotarpį, kuriuo buvo įgyvendinamos korekcinės priemonės. Šiame kontekste yra svarbu pasakyti, jog laikotarpis trunka nuo 2008 metų, kuomet buvo pradėtos sakyti priemonės iš regioninio fondo. Ir auditorumai turės atsižvelgti į tai, vertindami. Vertindami auditorumo ataskaitą mes neturėtume pakliūti į spastus, mąstydami, jog šie trūkumai vis dar yra neištaisyti. Komisija iš tikrųjų nuveikė labai daug, siekdama užtikrinti, kad trūkumai bus panaikinti. Taigi klausimas yra iš tikrųjų toks, ar komisija atliko savo darbą, ištaisydama trūkumus ir pasižiūrėdama, ar jie buvo įgyvendinti. Ir mes į tai atsižvelgsime, tikrindami biudžeto įvykdymą. Kitas klausimas yra, Ar audito rūmai panalizavo, ar komisija pakankamai užtikrino, kad priemonės, kurių reikėjo imtis, užtikrinant, kad valdymo ir kontrolės sistemos veikia tinkamai valstybės narėse, kad būtent šios priemonės iš tikrųjų buvo gyventintos. Kitaip tariant, ar komisija atliko stebėsienos procedūrą ir ar buvo įvertinta taip pat ir tai, ką sakė valstybių narių administracijos. Ir visą tai tęsiasi dar pagal veiksmų planą, kuris buvo nustatytas iki 2008 metų. Taigi audito rūmai padarė išvadą, kad e, padėtis nebuvo gera. Septyniais atvejais komisija nerado patenkinamų rezultatų, po to, kai buvo įgyvendintos korekcinės priemonės. Taigi, valstybėse narėse šios sistemos tinkamai neveikė, komisija nustatė trūkumus ir padarė rekomendacijas, kaip būtų galima ištaisyti padėtį. Tačiau daugeliu atveju vėliau tikrinant, kaip buvo ištaisyti trūkumai, komisija nustatė, kad uh, sistemos vis tiek tinkamai neveikia. Taigi, kitaip tariant, netgi jei komisija įpareigojo valstybės narės patobulinti jų valdymo ir kontrolės sistemas, valstybės narės vis tiek nepatobulino šių sistemų. Taigi yra dvi galimos išvados. Arba valstybės narės pateikė komisijai uh, per mažai informacijos. Tai yra viena galima išvada. Kita galima išvada yra tokia, kad komisija tinkamai nepatikrina informacijos, kurią gauna iš valstybių narių. Taigi mums ir vėl reikia pasižiūrėti, ar veiksmų planas nuo 2008 metų kelia klausimų, ar komisija iš tikrųjų tikrina valstybės narės, ar jos tinkamai vykdo tai, ką komisija jas įpareigojo daryti. Kalbant apie struktūrinius fondus, komisija mėgino sumažinti klaidų lygį. Ir mažinant trūkumus per dviejus metus, kalbant apie regioninių fondų programavimo ciklą, klaidų lygis ir vėl pakilo pas, paskutiniaisiais metais. Ir šis klaidų lygis yra per daug didelis. Ir tai, kad jis išlieka toks aukštas, mm, mane tikrai neramina. Vis dėlto vis tiek reikėtų pasakyti, kad klaidos, kurias matėme dar iki 2008 metų veiklos programos, buvo daug dažniau sutinkamos negu kad dabar. Veiksmų planas, kuris įsigaliojo 2008 metais, nebuvo aptartas šioje ataskaitoje. Tačiau čia taip pat kalbama apie tai, jog reikia mažinti klaidų lygį po 2008 metų. Ir manau, jog komisijai būtų naudinga pasižiūrėti, kaip yra mažinami klaidų lygiai. Yra du būdai juos mažinti. Viena yra geriau atlikti patikras, galbūt taip pat e, nustatyti lengvesnės priemonės, tačiau taip pat yra galimybė ir taisyti tokias klaidas per finansinės korekcinės priemonės. Žinoma, audito rūmai negali to tikrinti pagal savo darbo pobūdį, tačiau Europos mokesčių mokėtojas jaustųsi geriau, jeigu mums pavyktų ištaisyti klaidas per finansinės korekcinės priemonės. Ir kaip tai padaryti, tą mums reikėtų nuspręsti kartu, kartu su komisija po atitinkamų diskusijų. Taigi mano išvados e, e, peržiūrėjus e, audito rūmų rekomendacijas yra tokios, jog jos turėtų būti gyvendinamos nuo 2007 iki 2014 metų ir per ateinantį laikotarpį. Ačiū. Pirmininkas, dėkoju šias įžanginės pastabas. Dabar suteiksiu žodį Larsui iš auditorumo. Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiami biudžeto kontrolės komiteto nariai. Džiaugiuosi galėdamas pristatyti jums uh, 2012 metų specialiąją ataskaitą numeris 3 iš audito rūmų. Turiu pasakyti, kad komisija sėkmingai pašalino nustatytus valstybių narių valdymo ir kontrolės sistemų trūkumus susijusius su struktūriniais fondais. Šią progą savo ir savo komandos vardu norėčiau padėkoti ponui Gairiui ir jo komandai už bendradarbiavimą susijusi su šią ataskaitą. Pono Gairio parengtas ataskaitos projektas e, suteikia man pagrindą e, taip pat kalbėti šioje prezentacijoje. Čia buvo siekta užtikrinti valstybių narių valdymo ir kontrolės sistemų trūkumų, trūkumų pašalinimą ir komisija atstovavo Europos piliečių finansinius interesus, e, taip pat ir valstybių narių piliečių finansinius interesus, e, siekiant panaikinti esamas klaidas. Auditorumo e, atliktas auditas nesižvelgia į užbaigimo procesą ir dar bus būtinos tolesnės finansinės korekcijos. Valstybės narės turės stabilizuoti sistemas kalbant apie programavimo laikotarpį nuo 2007 iki 2014 metų. Audito rūmas neatsižvelgė, audito rūmai neatsižvelgė į biudžeto užbaigimo procedūras. Šis procesas vis dar tęsiasi. Buvo nustatyti tam tikri valdymo ir kontrolės sistemų trūkumai ir mes dar turėsime juos atitinkamai panalizuoti. Komisija dar turės remtis informaciją, kuri, kurią, kurią gausime iš deklaracijų, užbaigiant išlaid, išlaidų vykdymo procedūras. Ir iš patirties galime pasakyti, kad valstybių narių deklaracijos ir įsipareigojimai, taip pat administracijų įsipareigojimai ne visuomet yra tikslus. Kitas iššūkis yra susijęs su tinkamu galutiniu klaidų lygio įvertinimu. E, būtent kurį pateikė e, galutinė atsakinga agentūra. Šiuo metu e, šis klaidų lygis viršyje 2 procentus. Nors dar reikės nuspręsti dėl tolesnių korekcinių priemonių, dėl daugelio programų, valstybės narės, kaip jau aš sakiau anksčiau, gali pakeisti tam tikras išlaidas, kurios anksčiau buvo nustatytos kaip netinkamos. Taigi bus galima pakeisti netinkamas išlaidas. Audito rūmai rekomendavo biudžeto institucijoms apsvarstyti, ar reikėtų padaryti ta, kokius nors pakeitimus, kalbant apie galimybę pakeisti išlaidas, kurios buvo nustatytos kaip netinkamos, tam, kad būtų galima padidinti Europos fondų pridėtinę vertę. Atsižvelgiant į sudėtingą kai kurių valstybių narių finansinę padėtį ir griežto taupimo priemonių taikymą, buvo svarbu nustatyti atitinkamą ribą tarp atgrasančiųjų priemonių ir paramos plėtrai ir sanglaudai. Kaip ir sakė ponas Gairis ataskaitos 12 punkte, Ir labai svarbu, kad valstybėse narėse sistemos tinkamai funkcionuotų tam, kad būtų užtikrintas skaidrumas ir kad būtų galima pasiekti tinkamą vertę už atitinkamas išlaidas. Taigi struktūrinės fondas visuomet, struktūriniai fondai visuomet bus susiję su bendru valstybių narių tam tikrų privačių e, išteklių finansavimu. Antra, jeigu tam tikros išlaidos komisijos yra e, laikomos netinkamomis finansuoti, jos turės būti padengtos iš nacionalinių, regioninių ar privačių lėšų. Taigi, visuomet reikės siekti atitinkamos vertėjus už atitinkamas išlaidas. Komisija atliks e, vienintelį auditą. Yra numatomas tam, tikras, tam tikros kontrolės, tam tikri kontrolės lygiai ir atitinkami patikrinimai, kuriuos turės įgyvendinti valdančiosios institucijos, kurias vėliau tikrins audito institucijos. Kalbant apie 2007-2014 metų programavimo laikotarpį, atitinkamos institucijos turės pateikti metinius klaidų lygius, e, kurie turės remtis statistinėmis ataskaitomis. Tai turės būti reprezentacinės ataskaitos, tai reiškia, jog ten bus galima taikyti taip pat ir ekstrapolaciją. Ir šiuo metu tai sudarys pagrindą komisijos vertinimui. Jeigu audito institucijos pateiks patikimus rezultatus, tuomet netgi jei klaidų lygis bus ir aukštesnis, komisija uh, galės užtikrinti legalumą ir reguliarumą taikydama finansinės korekcijas, remdamasi šiuo klaidų lygiu. Galiausiai mes smarkiai sustiprinsime antro lygio patikrinimus ir galėsime persvarstyti struktūrinių fondų įsisavinimą. Dėkuoju už Jūsų dėmesį ir vėliau galėsiu atsakyti į kitus Jūsų klausimus. Dėkuoju. Dėkuoju, dėkuoju Jums už uh, savo ataskaitos pristatymą. Na, dabar norėčiau suteikti žodį komisijos atstovams. 80 procentų ES biudžeto panaudojama bendrųjų kompetencijų sritise. Ir struktūriniai fondai be abejo yra labai svarbus mums visiems, ponė Deve. Ar jūs e, sutiksite atsakyti komiteto narių klausimus? Taigi, norėčiau dabar kreiptis į tuos kolegas, kurie norėtų pateikti savo klausimus. Aš paklausysiu, ar jūs iš karto norėtumėt kalbėti apie audito e, rūmo ataskaitą. Dėkuoju, labai trumpai norėčiau pasakyti kai ką apie tai, kaip mes matome dabartinę situaciją. Ir e, visą dėmesį sutelksiu į uh, du dalykus, kuriuos, uh, kuriuos kalbėjo panas uh, Lazaro. Uh, Norėčiau padėkoti ponui Garą ir dėkoju ponui Lazarų už jo ataskaitos pristatymą ir už tai, kad jisai kalbėjo iš esmės apie tai, kad dabar baigia galioti ankstesnė e, finansinė programa ir kad netrukus pradėsime gyveninti naująją. Na, iš tikrųjų, aš nesigilinsiu detalės. Uh, ponas Gair visiškai teisingai pasakė, kad nepaisant visos pažangos, o pranešime yra pažymima, kad pažangos yra padaryta ir pranešimas beje nekritikuoja komisijos dėl, jo, dėl jos prižiūrėtojo vaidmens, tačiau vis tiek liko dar du trūkumai ir ponas Gairis juos mini savo pranešime. 38 procentais atveju valstybės, e, e, valstybių narių stebėsinos ir, kontro, ir kontrolės ir valdymo sistemos funkcionuoja po to, kai buvo po, po jos pakoreguotos. Ir antras dalykas, e, antra kritinė pastaba yra tai, kad valstybės narės per nekalgai užtrunka tol, kol ištaiso visus uh, trūkumus. Nepamirškime, jog ši, šioje ataskaitoje kalbama apie nuo Kalbam apie laiką nuo 2000 iki 2006 metų. Nuo to laiko daug kas pasikeitė ir ypač 2008 metais buvo gyventas veiksmų planas, kuris, e, kuriuo, kurį daug kas e, buvo patobulinta ir apie tai nėra atsižvelgta šiame pranešime. Be to, kaip jau buvo paminėta, mes e, Uh, uždarydami uh, audito procedūrą atlikome taip pat kai kurias korekcijas ir pagaliau mes taip pat uh, baigėme renkti užbaigimo procedūros tvarką. Ir dabar mes turime dar vieną reglamentą, kuris suteikė mums papildomas galimybės įsikišti ir pradėti taikyti korekcinius mechanizmus. Taigi mes dirbame iš toliau labai intensyviai. Pažvelkite į 2011 metų metinę veiklos ataskaitą. Pavyzdžiui, regionų generalinis direktoratas e, išreiškė e, išlygas dėl vieno trečdalio visų e, programų. Tai reiškia, kad mes išmokėsime lėšas šioms programos tik tuomet, kai bus atliktos atitinkamos korekcijos. Tai tiek apie pranešimą. O ponas Lazarų kalbėjo apie tai, jog būtina turėti e, galimybę atitaisyti nefinansuotinas išlaidas pagal dabartinį reglamentą. Tuo atveju, jei ES auditoriaus atliekamo audito metu buvo nustatytos, e, nustatytos reikalingos tam tikros korekcijos, valstybė narė privalo jas įgyvendinti. Mes sakome labai aiškiai štai, kad jei, mes, jei valstybė narė pati aptinka kažkokius trūkumus, todėl ši valstybė narė turėtų turėti galimybę pakeisti uh, išlaidas ir atlikti korekcijas. Kitaip jos nebūtų suinteresuotos uh, aptikti uh, E, trūkumus. Tačiau jei trūkumė, trūkumus nustatė ne valstybė narė, o ES e, auditorius, po to, kai valstybė narė patikino ES, kad viskas yra gerai, tuomet neturėtų būti taikoma galimybė e, pakeisti kai, kai kurias sustabdytos mokėjimus, neleidžiant atlikti jokių korekcijų. Štai tokie, tokie yra pokyčiai ir mes tikėmės, kad tai siekros institucijos ir pirmiausia, aš čia kalbu apie Europos parlamentą, parems mūsų pasiūlymus ir patvirtins šią tvarką. Yra dar vienas dalykas, į kurį noriu atkreipti jūsų dėmesį. Ir mes tikimės, kad jūs paremsite mus ir šiuo klausimu. audito institucija privalo taikyti, atlikti auditą, imdama statistiškai reprezentatyves imtis. Tai yra būtina ir būtina tam, kad galima būtų parengti tinkamas audito išvadas ir, ir numatyti atitinkamas korekcijas. Tai yra geresnės metodas nei tas, kuris buvo taikomas per ankstesnį programavimo laikotarpį. Tačiau dabar taryba į kompromisinį tekstą, kuris bus taikomas per kitą programavimo laikotarpį, nustatė nestatistinės, e, e, numatinės taikyti nestatistinės imtis. Ir dėl to mums bus kur kas sunkiau išsiaiškinti, kokiu korekcijų reikia. Ir tai yra žingsnis atgal. Jei lyginsime uh, dabartinio finansinio laikotarpio audito metodologiją su tuo, kuris bus e, su ta, kuri bus taikoma per kitą programavimo laikotarpį. Ir mes tikimės, kad parlamentas supras e, mūsų poziciją. Ir dėkuoju ponė pirmininkė, ir dėkuoju komiteto nariams. Dėkuoju ponui Defe. mes dar galėsime sureaguoti į tai, ką pasakė komisijos atstovas, tačiau aš manau, kad būtų visiškai teisinga, jeigu pirmiausia suteiksime komiteto nariams galimybę užduoti savo klausimus. Ačiū, ponė pirminkė. Ačiū, ponė pirminkė. Pirmiausia, aš norėčiau kreiptis į komisijos atstovą. Jūs ką tik pasakėte, kad tais atvejais, kai yra aptinkamos klaidos, kai yra nustatomi trūkumai, jūs sustabdote mokėjimus. Gal jūs galėtumėte mums apitiksliai pasakyti, kiek tokių sustabdytų mokėjimų buvo pritaikyta? Apitikriai. Kiek mokėjimų buvo neišmokėta? Kiek lėšų buvo neišmokėta galiausiai valstybėms narėms? kiek lėšų, kurios yra skirtos politiniams tikslams siekti, nepasiekia valstybė, valstybės narės. Ir antras klausimas skirtas ponui Gariui. Auditorumų ataskaitoje kalbama apie klaidų skaičių Ar jūs atsižvelgėte į klaidas, kurios daromas dėl korupcijos, ar tiesiog kalbate apie techninės klaidas? Gal galėtumėte atsakyti šį klausimą? Pane Česko. Dėkuoju, pane pirmininkė, ir dėkuoju pranešėjui bei auditorumo atstovui, dėkuoju taip pat ir komisijos atstovui. Aš esu įsitikinusi, kad sąnaudos politika yra nepaprastai svarbi, ypač uh, jos svarba išriškėjo dabartinėmis aplinkybėmis. Ir todėl aš manau, kad turime sąngudos politiką skirti ypatingą dėmesį. Visi sutarime, jog sąngudos politika yra e, vienas iš ES kartinių akmenų ir todėl mes norime ją ir toliau plėtoti. Tai buvo tokia bendra pastaba. Dar noriu pasakyti, kad korekcijos atliekamos labai lietai. Valstybės narės dėlse ištaisyti trūkumus. Dėl ko taip yra? Kaip jos gali tai paaiškinti? Mums bent jau tokį dėlsimą sunku paaiškinti mokesčių mokėtojams. Ir dabar mes raginame komisiją pateikti mums informaciją apie finansinės korekcijas kurios buvo padarytos 2006 metais. Na, aš suprantu, kad e, visos šios procedūros e, yra labai ilgos. Tiesiog aš noriu pasakyti, kad paprastam piliečiui labai sunku bus suprasti, kodėl mes tik dabar kalbame apie 2006 metus. Taigi aš norėčiau jūsų paklausti, kaip ateityje galima būtų užtikrinti, jog dirbama būtų sparčiau, kad toks dėlsimas neįtakotų mūsų darbo. Ir turiu dar vieną klausimą. Ar galima būtų konkrečiai skaičiais išreikšti tą, e, šios trūkumus. Ir paskutinis dalykas. Pranešėjas kalbėjo apie bendrą audito procedūrą. Na, kiek aš suprantu, pranešėjas remia e, bendro audito, bendros audito procedūros pasiūlymą. Ir todėl pranešėjai noriu paklausti. Da, e, pranešėjo, ar tai, kad anglos politika yra padaryta skirtingas, da, e, da, skirtingus tikslus, e, turi įtakos e, atliekamam auditui ar ne? Norėčiau pabrėžti, kad krizė yra glaudžiai susijusi su uh, sanglaudos fondo uh, neveiklu, neveik, neveiklumu. Ir uh, Jeigu galėtume mokytis, tikriausiai reikėtų mokytis ne iš e, sanglaudos fondo. Turiu dar keletą klausimų. Gal galėtume sužinoti skaičių, koks, e, kiek yra sanglaudos fonde. Kiek žinau, kad 90 procentų. 11 e, Kiek, kiek yra, koks skaičius lėšų yra patikrintas, tarkim, Vokietijai žinau, kad tas skaičius yra 90 procentų, kitoms valstybėms mažesnis. Taigi, e, tai aiškiai e, rodo, kad dėl klaidų skaičiaus buvo nuveikta iš ties nemažai. Ar galima sakyti, Ar galima pasakyti, kiek e, valstybių narių pat, pat, pataisė, e, atliko reikiamus pataisimus? Tai tikriausiai tą norėjo pasakyti ponė Českova. Ir struktūriniai fondai tikriausiai turės būti perorganizuoti Ar galime tikėtis, kad pinigai kad po krizės vėl gausime e, finansavimą. Ar ta, tuos dalykus reikės palikti spręsti būsimiems parlamento nariams? ir kokiegi prasmė turėti teisės aktus, jei negalime jais pasinaudoti, bet tai tikriausiai jau būtų kitas klausimas. Jūs pasakėte kai kurios dalykus, kuriems jums tikriausiai reikia parlamento pritarimo. Nu, der Kontrollobligation der Mitgliedstaaten ist. Kalbant apie valstybių narių įsipareigojimą, įsipareigojimus, mes jas raginame e, leisti lėšas e, geriau, tikslingiau. Sunku tai perteikti kolegoms. Girdėjome jau apie tai, kad reikėtų atsikratyti biurokratijos Tačiau manau, kad galbūt tokiu būdu mes išvaisysime dar daugiau pinigų, nei jau padarėme anksčiau. Uh, taip mums reikėtų geriau pagalvoti, kaip panaudoti, geriau panaudoti struktūrinius fondus ir, ir kaip priversti kolegas priimti situaciją tokią, kokia ji yra. Taigi tokie buvo klausimai e, iš komiteto narių. Ponas Defa, ar jūs galėtumėte atsakyti? Taip, pirmininkė, būtinai. Pirmes, pirmasis e, ponios Vailą e, atsakymas į ponios Vailą klausimą. Jūs klausėte, kokios yra e, sustabdytų mokėjimo apimtys. Tas skaičius e, yra susijęs su dabartiniu programavimo laikotarpiu. Tai būtų 2,3 milijardai eurų. Tai yra būtų, tiek būtų išleista, jeigu nebūtų jokių trukdžių programuose. Tačiau Daug valstybių net neprašo tų mokėjimų, nes žino, kad jų ne, negaus. Taigi čia tiesiog bendrai, kad jūs suprastumėte, apie ką kalbam. A, skait... Klai, klaidos e, apima daugybę įvairių e, netitikimų. Tai ne tik korupcijos ar, klas, ar, ar, ar e, sukčiavimo atvejai. Dėl informacijos apie pataisimus, vienintelis šaltinis, žinoma, nėra ataskaita, kurią čia pateikė audito rūmai. Tai audito rūmai tik tai žiūri tam tikras tam tikrus pavyzdžius, imtis ir gili, nagrinėja giliau. Jeigu norite gauti naujausią informaciją, tačiau netokią tikslę, tai pavyzdžiui, galite patikrinti mūsų metinės veiklos ataskaitas ir ten rasite informaciją apie, apie pataisimų skaičius ir taip pat e, e, e, pataisimų kiekį. Pone Kresler, jūsų pirmas klausimas buvo, kiek sandorių Äh, kiek sandorių yra patikrinama? Jeigu pažiūrėtumėte, kiek valstybių narių auditoriai atsinti mūsų patikrinimui, tarkim, 2011 metais, kiek tų sandorių, tai būtų gan reikšmingas skaičius 35 procentai visų operacijų. Ir tai Mm, gan reprezentatyvūs skaičiai, tai gan geras rezultatas. Antras klausimas buvo. Kiek audito institucijų e, äh, yra patikimos, maždaug du trečdaliai būtų. Ir kas nutinka su tais pataisimais? ar jie yra mm, veiksmingi, ar jie, ar, ar jie veikia. Kai yra atliekami pataisimai, e, tai yra tarsi uždegama žalia šviesa valstybei nariai e, gauti kitą mokėjimą. Ir mes nelaukiame iki procedūros pabaigos. E, tikiuosi, kad atsakiau visus jūsų klausimus. Dėkoju, ponė e, e, Stefan. E, pabaigai norėčiau paklausti, ar ponas Lazaro norėtų pasisakyti, ar norėtų dar sulaukti parlamento narių klausimų. Ne, ačiū. Tačiau nenoriu pasisakyti, nebent jeigu būtų klausimų. Ačiū. Kolegas Gaja ponas Gaja. Daug klausimų, tai nebūtinai visi susijęs su manimi, tačiau į kai kuriuos norėčiau atsakyti. Audito rūmų specialioje ataskaitoje e, aptariamas laikotarpis, kuris jau yra pasibaigęs, tai yra iki 2006 arba iki 2007. Ar ar pinigai yra tik. E, piniginės operacijos yra tinkamai patikrinamos. Manau, kad mes visi šitą puikiai žinome ir, ir mums rūpi sužinoti, kaip greitai valstybės narės reaguoja į komisijos pasiūlymus dėl pakeitimų, dėl pataisimų. Ir tam tikrai yra e, erdvės tobulėti. 2008 metų veik, veiksmų plane nurodyta daug sričių, kurioms reikėtų skirti ypatingą dėmesį. O į, į šią programą reikėtų žiūrėti atsižvelgiant į audito rūmų pastabas, ar mes gauname siekiam, ar gauname siekam, siekiamą rezultatą. Uh, Ar auditorių rūmų pastebėtos problemos buvo išspręstos? Dabar kalbame apie laik, tą laikotarpį, kuris buvo daugiau mažiau patenkinamas, kai buvo pradėtos taikyti tos mm, taisomosios priemonės. für die Entlastung der Kommission dann auch anschauen darf. Das Žiūrint į, genera į regionų generalinio direktorato ir komisijos biudžetų patvirtinimus, komisija daug greičiau reaguoja ja, yra nustatoma e, kažkokiu tai klaidų programų įgyvendinime. Ir Tai buvo pastebėta keletų atvejų. Ir, žinoma, nustatyti, ar įmamas tinkamų priemonių nėra paprasta, daug tikriausiai lengviau nustatyti, ar buvo padaryta klaidų ar ne. E, prieš išmokant pinigus, kad nereikėtų mm, pateisinti neteisingų, neteisingų išmokų. O tai tikriausiai būtų gera žinia e, Europos mokesčių mokėtojams ir dėl to e, sudaromas spaudimas parlamentui ir komisijai. E, o komisijai tai reiškia, kad programos yra įgyvendinamos ir jos duoda tam tikrų rezultatų. Taip pat Svarbu, kad valstybės narės tinkamai laiku reaguotų. Buvo minėta Čekijos Respublika dėl nuolatinių e, klaidų ir e, Europos e, Sąjungos fondų panaudojimo Čekijoje. Čekijos Respublikai reikėtų reaguoti daug sparčiau. Dabar e, vyriausybės, turė, vyriausybės turėtų laik, būti atsakingiau, atsakingiau žiūrėti į ES e, lėšas. Šioje ataskaitoje buvo paminėta e, daug įvairių klausimų, kuriuos turėtume aptarti ateityje ir ponas Gajas savo įžangoje pasakė, kad komisija jau pasiraito rankovės ir ruošiasi spręsti šios pagrindinės su trūkumai susijusias e, problemas, klausimus. Mes taip pat e, e, aktyviai kovojame už tai, kad pataisimai išliktų reglamento te tekste. Ir tai išlieka mūsų darbo tvarkėje. Dabar tikriausiai žinote, kokia yra pakeitimų pateikimo uh, uh, galutinė data. Tai yra uh, e, 10 Liepos. Atsiprašau, 12 Liepos. Ir šiandienos viešas posėdis jau baigtas. Rytoj posėdis nuo 9 e, iki 12. Ačiū, o dabar bus trumpas koordinatorių posėdis.